pradės diskusijas. Visų pirma, suteikiu žodį ponai Kristai Klas. Keturias minutės prašom. Ačiū pirmininkė, e, gerbiamas komisarė Dimas, gerbiami kolegos. Šiandien mes galime apibendrinti anksčiau vykusias diskusijas, jos buvo labai emocionalios, na, o rytoj vyks balsavimas. Dėrybos su taryba ar komisija tikrai nebuvo lengvos, buvo ieškoma teisingų sprendimų. Mes konstatavome, kad ne visą laiką mokslas parodo vienintelį teisingą kelią. Reikia nuolat stebėti ir žiūrėti, kaip veikia naujieji įstatymai. Visų pirma, aš norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti visiems, kurie pateikė daug konstruktyvių pasiūlymų ir kurių dėka mes pasiekime tokį rezultatą. Europos parlamento nariai, Europos komisija, Prancūzija, kaip pirmininkavusi šaltis, šalis. Visiems jums ačiū. Labai gaila, kad Čekijos atstovų čia nėra, kaip dabartinės pirmininkaujančios šalies. Ačiū visiems, kurie bendradarbiavo. Pagrindų direktyva dėl tausio pesticidų naudojimo yra labai svarbi, siekiant apsaugoti vartotojus ir aplinką turėtumėm užtikrinti, kad vartotojai gaus sveikus maisto produktus ir kad bus išsaugota aplinka. Ši direktyva pirmą kartą sieks harmonizuoti tausų pesticidą naudojimą. Šioje direktyvoje remiamasi moksliniais duomenimis. Pesticidai yra tam tikri vaistai augalams. Juos reikia teisingai naudoti tam, kad būtų gaunamas teisingas poveikis. Reikia pesticidus naudoti teisingu laiku ir teisingomis dozėmis. Kartais reikia vertinti, ar iš tikrųjų reikia mechaninių priemonių. Reikėtų naudoti tinkamas priemonės, naudojant pesticidus. Valstybėse narėse yra numatytos priemonės tam, kad būtų galima sumažinti pesticidų naudojimą na, svarbiausias tikslas yra rizikos sumažinimas. Nuo 2014 metų bus privalomas integruotos pesticidų naudojimo priemonės. Apie tai kalbama ir direktyvoje. Valstybės narės turės nust... įdėkti tam tikras apsauginės zonas aplink vandens telkinius, aišku, atsižvelgdamos į savo ypatybės Taip pat e, reikėtų kiek manoma mažinti pesticidų naudojimą tose teritorijose, kur gyvena žmonės. Reikėtų bet kokiais būdais mažinti riziką. Profesionalus pesticidų naudotojai turėtų įrodyti, kad jie turi tinkamas profesinės žinias. Privatus naudotojai, kurie, tarkim, norėtų pesticidus naudoti savo sodose, pirkdami pesticidus turėtų būti informuojami. Pardavėjas turėtų informuoti apie pesticidų poveikį tokius vartotojus. Direktyvoje bus numatyti standartai visoms valstybėms narėms. Jie bus aukšto lygio, tie standartai bus aukšto lygio, siekiant apsaugoti vartotojus ir aplinką. Bus numatytos vienodos sąlygos visoje Europos Sąjungoje, tai užtikrins vienodas gamybos sąlygas ir vienodą apsaugos lygį. Reikia uždrausti kai kurių pesticidų naudojimą, tačiau tai reikia padaryti remiantis moksliniais domenėmis, o ne politinėmis dogmomis. Kaip ir daugeliu gyvenimo atveju, viskas priklauso nuo medžiagos kiekio. Net ir pati nekenksmingiausia tabletė gali tapti pavojinga, jeigu jos sunaudosime 20 vienetų. Pirmininkė, man buvo skirta šešios minutės, dar dvi minutės kalbėsiu frakcijos vardu. Na, netrukus jau baigsiu savo pasisakymą ir manau, kad mums pavyko pasiekti tikrai puikų kompromisą, kuris e, apjungia ekonominę ir aplinkos politiką. Na ir tikiuosi, kad rytoj vyks sėkmingas balsavimas. Aš norėčiau pateikti dar vieną techninę pastabą. 14 straipsnio ketvirtoje dalyje atsirado klaida. Ten yra daroma nuoroda į ketvirto straipsnio trečią dalį internetinį portalą. Tačiau ketvirtame straipsnė nėra jokios trečios dalies, taigi reikėtų tą klaidelę pakoreguoti. Ačiū. Labai ačiū. Jūs kalbėjote penkias minutės, ponia Klas. Dar kartą galbūt suteiksiu Jums e, žodį vėliau diskusijų pabaigoje. Pone Brajer, keturios minutės, prašom. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Gerbiamas komisarė, Šis pranešimas yra labai svarbus ir ekonomikai, ir vartotojams, ir aplinkos apsaugai. Visų pirma, aš norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti šešėliniams pranešėjams. Ačiū už puikų bendradarbiavimą. Be abejo, aš dėkoju ir visiems kolegoms, kurie su manimi bendradarbiavo, bendradarbiavo taip pat dėkoju ir komisijai, dėkoju ir prancūzijai, pirmininkausiai šaliai. Norėčiau padėkoti tiems kolegoms ir toms kolegiams, kurie nesileido įbauginami pramonės atstovų. Mes neseniai patvirtinome 200 pakeitimų Europos parlamente. Mes e, tengiamės pagerinti bendrą poziciją. Mes stengiamės nustatyti aiškius kriterijus ir tokiu būdu siekiame aiškesnės e, situacijos. Niekas negali aiškiai vertinti rizikos, konkrečiai skaičiais negali vertinti rizikos. Kancerogeniniai pesticidai neturėtų būti naudojami maisto pramonėje. PBT uždraudimas pasitarnautų aplinkai. Man itin džiugu, kad mums pavyko numatyti aiškius kriterijus endokrininėms medžiagoms. Aš tikrai pasitikiu komisiją. Tikrai tikiu, kad per ateinančius metus komisija nustatys ir papildomus kriterijus. Man itin džiugu, kad Europos parlamentui pavyko visų pirmą kartą numatyti ir taisyklės dėl bičių apsaugos. Bitės yra labai svarbius sektorius ir jeigu bitės išmirs, tai mes turėsime daug nuostolių, nes jos yra labai svarbios apdulkinant augalus. Aš tikrai manau, kad nereikėtų susilpninti šio kompromiso. Taryba jau reiškia savo pritarimą šiam kompromisui ir tikrai tikiuosi, kad jūs neginšite šio kompromiso. Man taip pat labai džiugu, kad mums pavyko rasti geresnės taisyklės dėl imuninių medžiagų ir toksinių medžiagų. Mes negalime sauliaisti, kad neurotoksinės medžiagos būtų duodamos vaikams, nes tokiu būdu galima pažeisti besivystančio vaiko smegenis. Mes pasisakome už harmonizavimą, tačiau pasisakome ir už tai, kad nebūtų apribotos valstybių narių kompetencijos. Mes siekiame didesnio lankstumo tam, kad valstybės narės galėtų nustatyti lankstesnės taisyklės dėl pateikimo į rinką. Mes didžiulį dėmesį skiriame sveikatai. Dėl to labai aiškiai apibrėžiame išimtis. Mes nustatėme taisyklės ir dėl pakaitalų. Taip pat labai džiugu, kad į reglamentą pavyko įtraukti ir gyvūnų apsaugą. Džiugiuosi ir tuo, kad pavyko pasiekti didesnį skaidrumą. Aišku, aš tikėjausi, kad komisija bus ambicingesnė šioje srityje. Aš tikiuosi, kad e, ir elektroniniu būdu bus teikiama daugiau informacijos. Vartotojų teisės ir aplinkos apsauga yra labai svarbios visai Europai tarsi atėjo tam tikra žvaigždžių valanda Europos Sąjungai. Na ir Europos Sąjunga turėtų užimti lyderio poziciją. Europos Sąjunga turėtų tapti tam tikrų pionieriumi visame pasaulyje. Na ir aš tikrai tikiu, kad šis reglamentas bus labai naudingas piliečiams ir pilietėms. Labai svarbu, kad ES visų pirma palaikytų vartotojų pusę ir e, nesileis, nenusileistų pramonės atstovų spaudimui. Jeigu mes skatinsime pramonės atstovius e, naudoti e, pažangias naujoves, tai pramonės atstovai iš to tik tai, tikrai turės daugiau naudos ateityje, iš to turės naudos visi. Labai ačiū abiejoms pranešėjoms. Pone Klas, jūs kalbėjote penkias minutės, jums dar yra likus viena minutė ir ją galėsite panaudoti diskusijų pabaigoje. Na, o ponia Brair kalbėjo penkias su pusę minutės. Ji dar galės pasisakyti pusantros minutės frakcijos vardu ir dvi minutės diskusijų pabaigoje. Dabar pone, ponas komisaras Dimas, prašom. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padė... pasveikinti ponę Klas ir ponę Braer atlikus šį darbą. Taip pat noriu padėkoti Europos parlamento aplinkos apsaugos, e, visuomenės veikatos ir maisto saugos komitetui. Kalbame apie pagrindų direktyvą dėl tvaraus pesticido naudojimo ir reglamentą dėl augalų apsaugos produktų teikimo į rinką. Pasiektas susitarimas rodo, kad Europos komisijos pirminis pasiūlymas gali būti priimtas, o kai kuriuose srityse galbūt reikės kelti net ir toliau siekiančius tikslus. Labai svarbu suprasti, kad ES žmonėms pesticidų problema rūpi, todėl buvo būtina sugriežtinti dabartinę teisinę bazę. Turime direktyvą, kuri buvo priimta 2001 metais. Joje kalbama apie tokių produktų teikimą rinką. Tačiau kita vertus, mes turime užpildyti tas spragas, kurios susiformavo, bandant naudoti augalapsaugos produktus Europoje. Komisija direktyvoje pademonstravo savo politinę valią apsaugoti žmonės ir aplinką. Europos parlamentas padarė tai, kas jam pridera, kad direktyvos projektas taptų dar ambicingesnis, negu buvo numatyta komisijos variante. Dabar prašome, kad valstybės narės parengtų nacionalinius veiksmų planus su kiekybiniais tikslais, ypač Tai pasakytina apie medžiagas, kurios kelia didelę riziką visuomenės, ir aplink, visuomenės sveikatai ir aplinkai. Pranešėjai nebuvo lengva įtikinti valstybės narės, kad reikia sumažinti pesticidų naudojimą e, tais atvejais, kai e, augalų apsaugos priemonių keliama rizika yra ribota. Galvodami apie visuomenės sveikatą, ES aplinką, e, Europos komisija gali šiuos pakeitimus priimti ir manome, kad per antrąjį svarstymą šios dokumentus bus galima priimti. Ačiū, ponė. Mm, pirmininkė, dėkoju pranešėjams, poniai Klas ir poniai Brer, taip pat šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų požiūrį į mūsų pasiūlymą. Taip pat dėkojame Prancūzijai pirmininkavusiai tarybai ir visiems jums parlamentarams, kurie sėkmingai prisidėjote prie komisijos pasiūlymo, ant, pasiūlymo antrojo svarstymo sėkmingos pabaigos. Augalų apsaugos produktų vaidmuo e, žemės ūkė miškininkystėje, sodininkystėje yra labai svarbus. Ir taip pat suprantame vis tik tai, kad augalo apsaugos produktai gali sukelti riziką aplinkai ir gyvūnų bei žmonių sveikatai. Todėl reikia užtikrinti, kad tie produktai būtų naudojami veiksmingai ir subalansuotai. Rengdama pirminį pasiūlymą, komisija labai plačiai tarėsi su visomis suinteresuotomis pusėmis iš įvairių susijusių sektorių. Taip pat atlikome išsamų įtakos vertinimą. Pagrindinis prioritetas komisijai buvo ir tebėra pasiekti kuo geresnę žmogaus ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugą. Džiaugiuosi matydama, kad tai atsispindi ir e, Europos parlamento diskusijų rezultatuose. Šiandien mums pateikiamas kompromiso projektas dar labiau sustiprintų apsaugą, kur ir taip jau yra aukšto lygio, ir tai būtų daroma keletą aiškių nuostatų. Turi būti nustatyti aiškus griežti kriterijai aktyvių medžiagų patvirtinimui. Gamintojai, tiekėjai, profesionalūs naudotojai turėtų registruoti naudojamas medžiagas ir tos registrus prireikus turėtų suteikti trečiosioms šalims, pavyzdžiui, gyventojams ar vandens tiekėjams. Valstybių narių institucijos turėtų pagriežtinti e, augalo apsaugos produktų teikimo rinkai ir naudojimo kontrolę ir informuoti atitinkamas ES institucijas. E, gyvūnų e, medžiagų bandymas su gyvūnais turėtų būti draugia, draudžiamas. Tam, kad užtikrintume išsamų informacijos suteikimą, komisija analizuoja alternatyvių produktų prieinamumą. Turiu galvoje mm, produktų alternatyvių e, medžiagoms greunančiams etogrinę sistemą naudojimą. E, Tai sustiprintų reglamento saugos reikalavimus. Kompromiso rėmose norėčiau pasiūlyti tokią formuluotę susijusią su e, rizikos vertinimu bitėms. Peržiūrint duomenų reikalavimus aktyviosioms medžiagoms ir augalų apsaugos produktams, kaip kad kalbama 8 straipsnio pirmojosios pastraipos B ir C dalise, Europos komisija norėtų atkreipti ypatingą dėmesį į galutinius tikslus. Turi būti suteikta galimybė vykdyti rizikos vertinimą, e, pamatuojant e, kenksmingumą bitėms, ypač per nektarą ir žiedadulkės. Kompromiso projekte būtų sukurta dar saugesnė bazė augalų apsaugos produktų naudojimui Europos Sąjungoje. Be to, jis sustiprintų mūsų aplinkos saugos garantijas E, ir geriau apsaugotų piliečių sveikatą. Be to, dokumente atsispindimi Lisabonos strategijos tikslai nesumažėtų biurokratijos mastai. Pavyzdžiui, patvirtinimo procedūra sutrumpėtų ir taptų veiksmingesnė. Be to, valstybės narės daugiau nebegalė, nebeturės dirbti e, pavieniui, nes e, abipusis leidimų pripažinimas taps norma, o ne išimtimi. Tai sumažins vidaus rinkos susiskaldimą ir leis sukurti galimybės ūkininkams e, plačiau gauti augalo apsaugos priemonės. Baigdama norėčiau pabrėžti, kad šis dokumentas visiškai atitinka ir net papildo mūsų pasiūlymą e, direktyvai dėl taus spaus pesticidų naudojimu, nors ši direktyva ir įeina į mano kolegos Dimas kompetencijos rėmus. Ačiū. Labai ačiū. Na, dabar suteiksiu žodį frakcijos atstovai. EPP vardu, pane Heniko Čiapkės, prašom. Ačiū, pane pirmininkė. Komisai, visų pirma, noriu padėkoti pranešėjams, komisijai, visoms institucijoms, ypač pirmininkavusiai Prancūzijai. Visi labai pasistengė, kad būtų pasiektas kompromisas, kuris yra subalansuotas kompromisas, kai nekalba apie žmonių sveikatą ir augalų apsaugą. Kalbant apie ūkininkus ir tris harmonizavimo sistemas, tai sudarys galimybę lengviau e, gauti produktų. Mes taip pat kalbame apie nedidelį naudojimą. Čia, kaip komisaras minėjo, tai sudarys galimybę pateikti į rinką taip pat pat sodininkystėje svarbius produktus ir mes turėsime visas garantijas dėl tų medžiagų ypač dėl tų, kurios yra endokrinė sistema sutrikdančios medžiagos. Uh, Tai leis sumažinti lygų atvejų e, skaičių, ypač vėžio atvejų skaičių, kas yra siejama su pesticidais. Taip pat reikia kalbėti apie um, genetinės lygas, kur vėlgi ryšys yra jau nustatytas. Reikia taip pat paminėti kitus svarbius uh, aspektus. Tai yra, kad dabar uh, bus labai svarbios priemonės taikomos bitėms ir kad tikrai bus laikomasi jų labai griežtai. Aš noriu paklausti, ar 2007 metų direktyva numeris 52 bus peržiūrėta atsižvelgiant būtent į šias pastabas, į šiuos aspektus. Į, taip pat ir kalbant apie biologinius apsaugos metodus, reikia pasirūpinti, kad turėtumėm um, veiksmingą pateikimą į rinką, veiksmingas priemonės tam. Man man atrodo, Tai yra labai svarbu, sukuriant reikiamas paskatas, kurios paskatintų mokslo tyrimus chemijos pramonėje. Kalbant apie pranešimus, pagal komisijos e, pareiškimus bus vidutinės trukmės e, ataskaita ir um, aš manau, kad iš tikrųjų tai leis dar toliau patobulinti tuos tekstus ateityje. Prie lipta. Labai ačiū, toliau trys minutės ponui Jorgensen. Ačiū, pirmininkė. Komisijos e, pasiūlymas buvo pateiktas tikrai laiku. Danija iš tikrųjų labai džiaugiasi, kad e, Danijoje yra labai švarus gruntiniai vandenis, kad mes juos galime gerti ir netgi neišvalyta. Jeigu komisija savo pasiūlymą būtų pateikusi anksčiau, tai reikštų, kad galbūt pesticidų būtų naudojama daugiau ir daugelis iš tų pesticidų būtų patekę ir į gruntinius vandenis. Tai reikštų, kad mums taip pat būtų tekę gruntinius vandenis valyti. Ir tai būtų tam tikra tragedija Danijai. Taigi, jeigu komisija savo pasiūlymą būtų pateikusi anksčiau, tai Danijai tai būtų katastrofa. Europos Sąjunga negali priversti valstybių narių sušvelnintis taikomas saugumo priemonės. Aš tikrai džiaugiuosi, kad e, likščiol pesticidų Danijoje buvo vartojama mažiau. Aš labai džiaugiuosi, kad pasiūlyme kalbama apie tai, kad reikėtų atsisakyti pavojingiausių medžiagų. Tai yra susiję ir su REACH direktyva. Tokių pavojingų medžiagų negalima naudotis, naudoti gaminant žaislus, elektroninės, elektroniką. Tačiau likščiau tokias pavojingas medžiagas buvo galima naudoti pesticidams. Taigi mes labai džiaugiamės, kad tokios pavojingos medžiagos bus nebenaudojamos. Na ir trečioji mano pastaba. Tikrai labai džiaugiuosi, kad daugelis valstybių narių sukūrė veiksmų planus, pagal kuriuos valstybės narės gali atlikti tiek kokybinį, tiek ir kiekybinį vertinimą. Reikėtų ypatingą dėmesį skirti tam tikroms medžiagoms, na, kalbant apie kiekybinį požiūrį, tai čia reikėtų pasakyti štai ką. Tie, kas kenkia aplinkai, tos medžiagos, kurios kenkia aplinkai, kenkia ir mums, taigi reikėtų mažinti tokių medžiagų vartojimą. Toliau neurotoksinės medžiagos, kurios pakenkia vaikų smegenims. Labai svarbu, kad tokios medžiagos ateityje būtų nebenaudojamos. Tenka apgailestauti, kad kartais pramonė tiesiog gali įrodyti, kad būtina tokias medžiagas naudoti ir toliau. Labai ačiū, gerbiamas kolega. Sako pirmininkė toliau, ponė Laperus. Alde, um, frakcijos vardu, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiami komisarai, kolegos. Taigi, tikiuosi, kad mes patvirtinsime šį pesticidų paketą ir dėl šių dviejų kompromisų bus balsuojama parlamente. Aš manau, kad jie yra subalansuoti ir jos galima paremti dėl daugelio priežasčių. Kai eina kalba apie gamintojus ir naudotojus, yra labai daug pranašumų dėl autorizavimo, dėl padalymo į tris zonas, dėl tarpusavio pripažinimo principo. Visa tai labai svarbu. Aš norėčiau, kad būtų viena zona, kad būtų didesnis nuoseklumas visoje Europos Sąjungoje. Tačiau valstybės narės to nenorėjo. Bus geresnis e, pardavėjo apmokymas, naudotojų apmokymas, bus geriau suprasta, kaip e, naudoti pesticidus tuo pat metu užtikrinant geresnę vartotojų apsaugą, bet taip pat ir leidžiant uh, gauti ekonominių rezultatų. Taip pat uh, keitimasis duomenimis yra labai svarbus dalykas bus numatyta pozityvių dalykų dėl visuomenės sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos. Iš tikrųjų, tų pranašumų bus labai daug. Dėl endokrinės sistemos sutrikdančių medžiagų tikrai nėra jokių apibrėžimų ir nei viename teisės akte nėra apie tai kalbėta. Šiame kompromise mm, komisijai numatyti ketveri metai pateikti pasiūlymus pasirimant mokslinę informaciją, kad būtų galima išskirti, kokios yra endokrinės sistemos sutrikdančios savybės. Tokiu būdu bus bus galima klasifikuoti medžiagas, ar jos um, uh, sukelia hormonių sutrikimų ar ne, atsižvelgiant į um, mokslinę informaciją ir sukuriant atitinkamą teisinį pagrindą. Labai svarbu, kad yra kalbama apie bites, apie jų um, nepakeičiamą vaidmenį ekosistemoje. Tai esminis žingsnis į priekį veikliųjų medžiagų poveikis naminėms bitims, bitėms bus įvertintas, taip pat bus įvertintas jų poveikis nektarui žiedadulkėms. Uh, Ir norėčiau e, pakartoti tai, ką suinteresuotos šalis jau yra išsakiusios, e, kad e, kai kalbame apie tris zonas, yra atsižvelgiama, aišku, išsakytus būkštavimus ir valstybės narės turės galimybę suteikti leidimus dideliam skaičiui medžiagų, tačiau taip pat atsiras ir didelė galimybė taikyti išlygas ar išimtis. Parlamentas uh, taip pat e, numatė e, peržiūros e, nuostatą, pagal kurią komisija turės įvertinti šio teisės akto poveikį žemės ūkio konkurencingumui. Kolegos, kaip mes jau sakėme, pesticidų gamintojai turi ieškoti kad, naujų efektyvių produktų, kurie galėtų atitikti aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos aspektus. Fitosanitariniai produktai yra yra vaistai augalams, taigi jų, jų naudojimas turi būti valdomas šis dokumentas iš esmės prisidės prie tausios tausaus žemės ūkio ir iš tikrųjų tai yra puikus balansas tarp visuomenės veikatos ir aplinkos apsaugos ir kita vertus e, įvairių e, medžiagų prieinamumo e, ūkininkams. Kolegos, pabaigai noriu atkreipti dėmesį labai jautrų klausimą. Mes čia matome puikų pavyzdį, kaip mes galime vieni kitą kitus išgirsti ir dirbti kartu. Noriu padėkoti mūsų pranešėjams, poniai Klas, poniai Breyer, kurios tikrai labai maloniai bendravo visame dėrybinėme procese, kai siekėme sudaryti kompromisą. Ačiū, ponė Laperus. Dabar, dabar UN vardu kalbės ponas Eilvard. Tris minutės, prašom. Ačiū, pirmininkė. Mes kalbame apie labai svarbų dokumentą žemės ūkio ir aplinkos apsaugai. Reikia aiškiai pasakyti, visi teisės aktų prieimėjai tikrai aiškiai pasakė šiame statymų prieimimo procese, kad reikia atitinkamai atsižvelgti į žemės ūkio poreikius ir maisto tiekimo aspektus. Aišku, reikia suvokti, koks yra pesticidų poveikis. Um, kad daugėja pesticidų likučių kiekis vandenyje, aplinkoje ir atitinkamai tai sėtina su vėžio atveju skaičiaus didėjimu. Labai svarbu yra apsaugoti mūsų piliečių sveikatą ir taip pat užtikrinti žemės ūkio plėtojimasi galimybės. Reikia galvoti apie subalansuotą teisės aktą, kuris būtų paremtas tinkama mokslinė informacija. Jeigu mes mm, nesilaikome komisijos rizikos įvertinimo požiūrė, tai tikrai mes E, galime padaryti klaidų, jeigu neturime poveikio įvertinimo, ką, ko e, yra reikalauta daug kartų, tai tikrai mes negalėsime pasakyti, kurias medžiagas reikia už, uždrausti. E, Airija yra ypatingo klimato šalis ir todėl mūsų bulvėms ir mūsų grūdiniams kultūrams ypač yra pavojingos tam tikros lygos. Ir todėl labai svarbu, kad būtų ir apsaugos priemonės atitinkamai prieinamos ūkininkams. Taigi norime paklausti, koks yra jūsų požiūris maisto klausimų. Tie pesticidai, kurie dabar parduodami pagal dabartinius teisės aktus, galės būti parduodami ir toliau, kai baigsis šio teisės akto galiojimas, ar turi būti išimta mm, e, iš priekybos tokios priemonės, nes nėra saugesnių pakaitalų. E, gali būti, kad ir po penkerių metų bus tas pats nustatyta, nežiūrint uždraudimą. Ir praktinėme gyvenime iš tikrųjų reikia užtikrinti, kad, tie, kad šios nuostos veiktų kad mes nebūtumėm mažiau konkurencingi mums reikia biologiškai patikimų, gerų produktų, kurie būtų nemažiau efektyvus. Mes visi žinome, kad yra įvairių pigesnių, biologiškai neaktyvių apsaugos priemonių, necheminių, biologiškai aktyvų priemonių, kurias galima lygiai taip pat panaudoti purškimu. Taigi aš noriu paremti, paprašyti kolegų paremti UN pateiktą pakeitimą 169 punktui, kad būtų galima iš tikrųjų panaudoti techninės e, esamas mokslinės žinias dėl endokrinės sistemos sutrikdančių medžiagų, kad tikrai nebūtų apibrėžimai neparemti mokslinė informacija. Ačiū. Labai ačiū. Toliau žaliųjų frakcijos vardu, pane Brajer, pranešėja dar kartą žodis dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pakomentuoti ponios klas pranešimą, tačiau atsakysiu ir kolegai, kuris ką tik kalbėjo. Aš manau, kad jūs visų pirma turėtumėte pats pagalvoti apie tai, ką jūs pasakėte. Kodėl mes pateikėme pakeitimą dėl tų endokrininių medžiagų? Aš manau, kad Jūs tiesiog turėtumėte dar kartą perskaityti tekstą, na ir rytoj jūs galėtumėte savo tą pakeitimą atsijimti. Ko nori pesticidų pramonė? Pesticidų pramonė nori, kad mes nenustatytumėm jokių kriterijų. Mes turėtumėm pagalvoti, ar mes turime pataikauti pesticidų pramoniai, ar turėtumėme e, siekti naudos vartotojams. Apie tai turėtumėm kalbėti. Manau, kad mes ėmėmės visų priemonių tam, kad galėtumėm apsaugoti rūkint, ūkininkus. Labai puikus buvo Danijos pavyzdys. Per 20 metų Danijoje pavyko dvigubai sumažinti pesticidų vartojimą, pagerinti vandens kokybę. Na ir dėl to visiškai nenukentėjo žemės ūkis. Na ir dabar e, noriu pakomentuoti ponios Klas pranešimą. E, Labai ačiū už jūsų darbą. Frakcija, aišku, norėjo, kad būtų nustatyti aiškus tikslai ir aiškus terminai. Vis dėlto mes tikrai tikimės, kad e, šis pranešimas ir ši direktyva paskatins valstybių narių konkurencingumą paskatins valstybės narės e, protingai vertinti pesticidų naudojimą. Aišku, reikėtų tam tikrų taisyklių atskiroms sritims. Bet bet kokiu atveju reikėtų užtikrinti ir pakankamą informacijos teikimą vartotojams. ES vartotojai turėtų gauti visą jiems reikalingą informaciją valstybėse narėse. Tai tikrai pagerintų visą direktyvos įgyvendinimo skaidrumą. Labai ačiū. Toliau panas Musačio nepriklausomos frakcijos vardu, prašom. Konfronto su questi provvedimenti, direttyva regolamento sui pesticidi e sap... Jei palygintume šią direktyvą ir šį reglamentą dėl pesticidų, tai pamatytume, kad ginčių ir diskusijų parlamente buvo labai daug. Bet svarbiausia, taryba labai smarkiai pasipriešino ir ekonominės galios mobilizavosi bandydamas apginti savo interesus. Tačiau mes turime galvoti apie visuomenės interesus. Visuomenės interesų pesticidai negali apnuodyti ir mes negalime pasiekti neteisingų kompromisų dėl pesticidų. Ūkininkai turi turėti galimybę dirbti saugiai. Pesticidai yra susiję su per daug chemijos, per daug chemikalų. Tai yra kenksminga maistui, aplinkai, tai yra kenksminga ūkininkams, nes jie turi mokėti labai daug. Kalbame apie labai seną modelį, kiekybinį ūkininkavimo modelį, o ne kokybinį. Kalbame apie modelį, kuris kainuoja visiems labai brangiai. Be to, tai žaloja um, aplinką, nes prisideda prie šiltnamio efektą dujų sukeliančių dujų. Šiandien turime ieškoti šio laikiškesnio, sveikesnio modelio, kuris suteiktų piliečiams geresnį maistą, kuris e, sukurtų daugiau darbo vietų. Ir abiejų pranešėjų ryštingumo dėka ir darbuotojų ištvermingumo dėka, bendradarbiaujant su taryba, buvo pasiektas neblogas rezultatas Dabartiniai tikslai siejami su pesticidais jau yra fiksuoti ir e, matome, kad yra kalbam apie nacionalinius e, planus labai kenksmingoms medžiagoms. E, išskirtas prioritetas apsaugoti dirbožėmį, kad nebūtų užteršta bendra vertybė vanduo. Tačiau didžiausia atsakomybė dabar tenka valstybėms narėms kovojant su pesticidais. Purškimas iš oro draudžiamas dėl labai aiškių priežasčių. Iš anksto turi būti informuojami žmonės gyvenanti toje teritorijoje. Informacijos teikimas ir e, prieinamumas prie interneto taip pat yra labai svarbus aspektai. Kalbame apie tris labai aiškės reglamento zonas, kurias akcentavo taryba. Bendrai rezultatas pasiektas labai geras Kalbama, kad e, reikia kovoti su nelegalių medžiagų naudojimu ir pavojingais faktoriais. Aš tikiuosi, kad dokumentas bus priimtas parlamento balsavime, jis yra labai geras ir e, neigiama pusė jo nesustiprė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Blokland, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Diskusijos apie pesticidus yra labai sudėtingos diskusijos. Yra labai sunku užtikrinti pusiausvyrą tarp gėrio ir blogio. Viena vertus cheminės medžiagos e, sukelia žalą aplinkai, tačiau antra vertus žemės ūkis neišsivers be pesticidų, nes antraip um, augalus tiesiog užpultų parazitai ir kiti kenkėjai. Taigi reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Na, o politikams ir tenka tokia svarbi užduotis. Reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp aplinkos išsaugojimo ir pesticidų naudojimo. Na ir manau, kad buvo pasukta teisinga linkme šiame pranešime, taigi aš jį remiu, remiu pateiktus pasiūlymus. Manau, kad mes turėtumėm stengtis mažinti pesticidų riziką, o ne pesticidų naudojimą. Jeigu mažinsime pesticidų naudojimą, tai nebūtinai reikš, kad sumažės ir pesticidų rizika. Jeigu bus naudojamos medžiagos didesnėmis koncentracijomis, tai turės neigiamą poveikį žmonėms ir aplinkai. Be to tenka pastebėti, kad pateikimas į rinką nėra toks griežtas, kokio buvo siekta. Aš norėčiau padėkoti abiejoms pranešėjams už puikų bendradarbiavimą, už visa, visas jų pastangas siekiant gero rezultato. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Maut, prašom. Pane pirmininkė, visi pietričių Anglijos augal, augalininkai vertina šį pasiūlymą beveik katastrofiškai. Jie sako, kad dėl to sumažės pasėlių apimtis, išauks kainos ir bus atvertos duris importuotojams, kurie nesivadovauja tokiais pat kriterijais kaip ES ūkininkai. Bus prarastos darbo vietos, kai kurie sektoriai taps nebegyvybingi, gamyba sustos. Bus uždaromi ūkiai mano rinkiminėje apygardoje. Nes kai kuriais atvejais nėra alternatyvų toms medžiagoms, kurias turi naudoti profesionalūs augalų augintojai. Kai kuriuose valstybėse narėse buvo įvykdytas poveikio vertinimas, kuris buvo beviltiškai negeras ir rizikos vertinimas jau dabar neduoda reikalingos naudos. Jeigu pavojaus mastas bus vertinamas kaip kriterijus, tai reiks turbūt uždrausti ir eterį, ir kofeiną. E, jeigu nesivadovausime pagristais mokslininkų įrodymais, mes ženkliai nukentėsime, prarasime net biologinę įvairovę dėl augalo apsaugos medžiagų nenaudojimo. Jau sukurtos integruotos programos pesticidų naudojimui. Svarbiausia yra galimybės rinktis, o ne kiekybė. Ir neignoruokime kultūrų sėjomainos naudos. Nepamirškime, kad E, Britanijos e, ūkininkai negali prarasti savo pelningumo tik tam, kad įtiktų Danams norintiems turėti švarų vandenį. Labai ačiū. Na, o dabar suteiksiu žodį ponai Tusin. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami kolegos, mūsų pranešėjos tikrai puikiai padirbėjo ir turėtumėm teigiamą jų darbą įvertinti. Jos siekia labai ambicingų tikslų, saugant žmonių sveikatą ar aplinką. Taip pat buvo siekta ir tokio tikslo kaip žemės ūkio konkurencingumas, maisto produktų sauga ir pačios ES konkurencingumas. Vis dėlto visą laiką tenka ieškoti kompromisu. Turiu prisipažinti, ne visiems kriterijams pritariu. Aš manyčiau, kad reikėtų remti selekciją, o ne mokslinę analizę, na bet ko gero kitai buvo neįmanoma. Tačiau džiaugiuosi štai kuo. Valstybės narės turi tam tikrą veiksmų laisvę, nustatydamos tikslus mažinant pesticidų naudojimo apimtis. Taip pat pritariu tam, kad ES bus padalinta į tris zonas abipusio pripažinimo srityje. Tai reikš, kad bus mažiau biurokratijos, uh, Na ir taip pat valstybėms narėms bus suteiktas pakankamas lankstumas. Valstybės narės galės pačios apsispręsti, ką daryti su apsauginėmis zonomis apie vandens telkinius. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad valstybės narės galės imtis tokių priemonių, kurios palengvins pesticidų naudojimą. Tai ypač pasakytina apie mažas šalis ir mažas teritorijas. Na ir aš tikrai labai tikiuosi, kad um, Europos fondas skirtas smulkiams vartotojams gaus pakankamai lėšų. Reikėtų kiek įmanoma mažiau naudoti pesticidų. Taip pat turiu pasakyti, kad jeigu bus vykdoma protinga kontrolė, jeigu bus teikiama pakankama informacijos apie pesticidų vartojimą, jeigu atsižvelgsime į tai, kad ūkininkai turi konkuruoti globaliame pasaulyje. Jeigu viso to nepamiršime, tai tada pasirinkome teisingą kelią ir tikrai turėtumėm paremti šios pranešimus. Ačiū toliau, pane Ferreira. Ačiū, pirmininkė. Komisarai, visų pirma, noriu padėkoti pranešėjoms Mes matome, kad augalų apsaugos produktai leido padidinti žemės ūkio e, produkcijos apimtis, tačiau kai kurie iš jų labai kenkia žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl labai svarbu yra, kad būtų gyvendinti šie teisės aktai. Mm, labai svarbu, kad būtų e, parengti epidemiologiniai registrai, kurie leis mums pamatyti, kokie yra e, padariniai, kurios sukelia kenkėjai augalams, kaip tai paveikia ūkininkų situaciją. Mm, tačiau reikia nepamiršti, kad didėja vėžio atveju ir kad ypač ūkininkai ir jų vaikai tai patiria. Reikia kalbėti taip pat, kokį poveikį pesticidai daro aplinkai. Mes žinome, kad kai kurios cheminės medžiagos turi ypatingai ypatingo poveikio vandens telkiniams. Čia labai svarbi mintis, kad bus sukūriamos buferinės zonos, kad jos bus apibrėžiamos nacionalių lygmenių. Manau, kad tai yra nepakankama ir manau, kad su komisija turėtų būti ypatingai atsargi šio klausimu. Taip pat reikia nepamiršti dirbožėmio erozijos, dėl ko ūkininkams galbūt sudėtinga bus naudoti didelę dalį žemės ateityje ir reiškia, kad našumas labai kris. ES veikia, tai yra labai gerai, tačiau ji turi padėti ūkininkams, kai e, tuo pat metu, kai ji bando sumažinti kenksmingų pesticidų naudojimo apimtis. Labai svarbu, kad tos tikslas būtų numatytas ir kad būtų geriau atsižvelgta į tai, taip pat ir finansiškai, į tai, kaip turi būti siejama parama ūkininkams su jų produkcijos kokybė. Kai eina kalba apie ekotoksiškumą, visa informacija informacija turi būti e, prieinama ir tai turi būti žinoma visa informacija apie visas pasėlių kultūras, apie visą teritoriją. Rytoj mūsų vaikai mus kaltins, jeigu mes nepadarysime šiandien to, ką privalome. Ačiū pusantros minutės kitam kalbėtojui. Um, Pirmininkė, noriu pasveikinti. Tai yra tikrai puikus subalansuotas kompromisas, ypač, ypač atsižvelgiant į šio klausimo skubą svarbumą, nes iš tikrųjų žengiama link saugesnės, geresnės augalų apsaugos situacijos ir kai kuriais atvejais bus e, galima uždrausti tam tikrus pesticidus, atsižvelgiant į galutinę analizę. Taip pat atlikta analizė atskleidė kitų svarbių veiksnių ir mes džiaugiamės pirminių komisijos pasiūlymų, kuriuo raginama vengti atliekamų bandymų dubliavimo ir rinkti informaciją apie bandymus su gyvūnais. Manau, kad tai turės poveikio ir kitiems sektoriams, pavyzdžiui, e, reikalavimams keliamiems e, auga, augalininkystės sektoriui net jei pesticidai skirtingai nei cheminės medžiagos turi būti toksiški ir jų toksiškumo vertinimas yra atskiras specifinis atvejs, tai nereiškia, kad reikia atlikti, atlikinėti bandymus su, gyvūnus, su gyvūnais ir galbūt ateityje bus galima dar labiau sumažinti tokių bandymų skaičių. Reiktų pažymėti, kad naujų žemės ūkio pesticidų ir augalų apsaugų, apsaugos priemonių registravimas gali padėti išnaikinti daugybę kenkėjų. Ačiū, ponas Rūtavič, vienai minutiai. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, pesticidai yra žalingi gyviems organizmams ir gamtai aplinkai. Noriu pasakyti, kad e, pesticidai saugo, daugelie šalių saugomi netinkamai. Taigi, ypač ta problema aktuali yra skurdžiose šalise. Subalansuotas pesticidų naudojimas yra svarbus dalykas. Turime informuoti naud, jų naudotojus ir mokyti juos, bei taip pat e, tikrinti jų įgūdžius. Daugelio ekspertų nuomonė, pesticidai dažnai naudojami pertekliniais kiekiais, neatsižvelgiant į poreikius. Tai ypač pasakytina apie mažus naudotojus, kurie neturi reikalingo išsilavinimo ir žinių šioje srityje pesticidų komercializavimas yra kitas svarbus klausimas. Reikia papildomų mokslinių tyrimų, reikia juos daugiau ištirti ir užtikrinti, kad pesticidai, pesticidų poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai būtų minimalus. Noriu padėkoti pranešimų autoriams už šios dokumentus ir atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šios direktyvos bus prasmingos tik tuo atveju, jeigu jos bus veiksmingai įgyvendintos voorzitter de richtlijn over een duurzaam. dėkoju pirmininke direktyva kur kalbama apie tvarų pesticidų naudojimą ir kur kalbama apie e, ne, nekenkimą aplinkai yra labai svarbus dokumentas, nes sveikata yra viena iš žmogaus teisių. Mes norėtume priimti šiuos dokumentus, net jeigu būtume norėję, kad galutinis rezultatas būtų griežtesnis, kietesnis. Nagrinėjant šį klausimą, aš atkreipiau dėmesį į tai, kad pesticidų pramonė ir žemės ūkis audringai reagavo į mūsų siūlymus. Tas tekstas, dėl kurio balsuosime e, rytoj, padės geriau saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, tai taip pat leis pritaikyti daugiau inovacijų ir turėti saugesnių produktų. Žemės ūkio lobistų kritika e, nukreipta prieš tai, kad išnyks pusė pesticidų yra nepagrista. Tiesiog atsiras tokia situacija, kai dalis produktų nebus naudojama. Iki šiol jų buvo naudojama per nelik daug. E, e, protestas prieš kancerigeninių produktų naudojimą yra pagristas dalykas. Tai taip pat, tai, tai, ir manyčiau, kad reikia priimti sprendimus prieš tokius produktus, kurie kenkia žmogaus sveikatai, kurie DNR gali pakeisti. Ir manyčiau, kad tos iniciatyvos yra pagirtinos. Žemės ūkio sektorius e, gali patirti problemų, tačiau tam reikia priimti papildomas priemonės, kad žemės ūkio sektorius greičiau prisitaikytų prie naujos situacijos. Aš manau, kad siūlymas yra gera, pusiausvyrą tarp žemės ūkio ir ekonominių reikalavimų. Ačiū. Dėkoju. Dabar pusantros minutės skiriame poniai McDonald. Prašau. Uh, thank you, chairman. Ačiū pirmininkė. Yra daugybė pavyzdžių. Uh, kur ES e, racionali aplinkosauginė politika iš tikrųjų prisidėjo prie piliečių gerovės. Ir taip pat yra daug kitų pavyzdžių, kur bereikalingai biurokratinės priemonės e, ateina būtent per ES ir to būdu supančioja kaimo bendruomenių gyvenimą. Deja, bijau, kad pesticidų paketas gali priklausyti pastarai kategorijai. Ir iš tikrųjų, prieš sakydama nuogastavimus, e, Aš noriu pasakyti, kad aš neremiu jokių pramonės atstovų. Man daugiau nerima kelia būtent ūkininkų problemos. Ir patikėkite, ūkininkai tikrai e, neturi jokių blogų ketinimų ir jau kaip niekas kitas jie suinteresuoti, kad jų maisto produktai būtų sveiki. Vis dėlto e, tiek ūkio apsaugoti, tiek mūsų sveikatai apsaugoti reikia griežtų mokslinių vertinimų. Ir turime be abejo primti domen daugybę įvairiausių faktorių, tiek e, ekologinius aspektus, tiek e, ekonominius aspektus, tiek e, kaimo bendruomenių gyvybingumo užtikrinimą. Man atrodo, kad šis paketas kaip tik tai turės priešingą poveikį ir tikrai netiks tų gerų lūkesčių, kurie buvo su juos jėmi. Ilgainiui jis gali pakenkti kaimo gyvenimui, būtent primestamas pernelyg griežtas taisyklės jau dabar sunkiai besiverčiančiai kaimo bendruomeniai. Na ir Airijoje, pavyzdžiui, ūkininkai vienbalsiai sakė tam tikrus kontrargumentus, todėl aš manau, jie iš tikrųjų turi pagrindo nuogastauti dėl šio paketo, kuris gali e, pakenkti tam tikrą prasme, ne, paliek, palieka kaimo bendruomenės ir ūkininkus neapsaugotus. Ir iš tikrųjų ne viską reikėtų priimti tiesiogiai kaip šiose taisyklėse. E, mes turime tikrai pakeisti tekstą atitinkamai. Toliau. Nilsen Lindengren. Pone pirmininkė, retas dalykas yra tai, kai skeptikas toks kaip aš pasisako už pranešimą ir pritarė jam. Čia mes kalbame apie problemą, kuri liečia ne vieną valstybę. Na, šiaip galėčiau pasakyti, kad siūlymai apskritai būna pernelyg biurokratiniai, tačiau šios dienos dokumentas yra kitoks. Siūlyme yra siekiama biurokratijos išvengti. Pranešėjas, sakyčiau, pasirinko teisingą kelią. Tai yra būtina. Lygiai taip, kaip yra būtina užtikrinti reikiamą kontrolę. Visos toksiškos medžiagos turi būti naudojamos pagal aiškias taisyklės. Mes turime būti taip apsaugoti, kaip esame apsaugoti nuo alkoholio ir tabako neigiamo poveikio. Čia mes kalbame apie teisę taip pat žmonėms ir šalims pritaikyti griežtesnės nuostatas dėl pesticidų naudojimo, jeigu yra tokia šalių valia. Susitarimai nėra atmetami, tačiau turime būti tikrai labai griežti, jeigu kalbame apie toksinių medžiagų vartojimą kolegos ir pranešėjas kalbėjo apie tai, koks gali būti griežtų taisyklių poveikis Europos Sąjungoje. Žmonės perka tuos produktus, kurie yra įvežami iš kitur. Aš taip nemanau, kad taip gali nutikti. Aš pasisakau už šį pranešimą ir už šį puikų kompromisą. Dėkui. Ačiū. Nematau mūsų kolegos Vais salėje, tad iš karto suteiksiu žodį poniai Grostet. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėjus ir taip pat pasveikinti tą rastą sutarimą. Tai pavyko mūsų pranešėjų darbo dėka. Europos komisija ir taryba taip pat parodė gerą valią. Čia mes kalbame apie dokumentą, sustarimą, kuris yra labai svarbus, jis yra subalansuotas ir atsižvelgiama į visų interesus. Kitaip tariant, yra kalbama apie vartotojų sveikatos apsaugą. Vartotojas yra neramus, kai girdi, kalbant apie pesticidus, jam kyla susirūpinimas. Tada, kai jis girdi, kad vaisiuose, daržovėse ir javuose yra randama pesticidų likučių. E, taigi, sustarime atsižvelgiama į tai lygiai taip pat yra e, reglamentuojamas naudojimas tų pesticidų, kurie yra kancerigeniniai. Kalbama taip pat apie vandens apsaugą, dirbožėmio apsaugą, bičių apsaugą, apie žmonių ūkininkų sveikatos apsaugą. Ūkininkas yra pirmasis žmogus, kuris su pesticidais susiduria, juos naudodamas. Jis manyčiau, apsidžiaugs, manydam, matydamas, kad taisyklės yra e, harmonizuojamos ir jam uh, liks galimybė kai kurias medžiagas ir toliau naudoti, nes ūkininkų jos yra reikalingos. Reikalingos tam žemės ūkiui, kurį norime vystyti tvariai. E, chemijos pramonėgi turės tobulėti, rasti alternatyvių produktų. Chemijos pramonė ūkininkams ir žemės ūkiui yra reikalinga, tačiau jai teks ieškoti naujų alternatyvių sprendimų. E, šis tekstas padės nebepaisinioti pavojaus ir rizikos savokų. Pesticidai aišku yra pavojingi, tačiau kalbame apie jų naudojimą, apie profesionalų jų naudojimą, nekenkiant žmogui ir aplinkai. Privalu profesionalus apmokyti juos naudoti, taip pat šviesti žmonės, e, dėstyti gerą praktiką. Ir norėčiau užbaigti pasakydama, jog yra būtina harmonizuoti importo kontrolę, nes negalima reikalauti kai ko iš mūsų ūkininkų ir tuo pat metu į ES įvežti tuos produktus, kurie netitinka mūsų taisyklių, mūsų reikalavimų reikalavimų. Ir čia e, tokiu būdu kiltų e, pavojus, kad atsiras nelojali konkurencija, nesažininka konkurencija. Dėkui. Minuten, Ačiū pusantros minutės, dabar Tomas Vais. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad aš um, esu be kvapo, bet dėja mano skrydis vėlavo. Pirmininkė, nežinau, kas vyksta bet man visą tai primena Vladimirą Ilyčių Leniną, kurio, kuris puikiai žinoma savo citatą, kuo, geriau, tuo, kuo blogiau, tuo geriau. Per visą darbą, visą laiką, kurį, kurį dirbau parlamente, stebiu tokią tendenciją, kuo blogiau, tuo geriau. Sakau tai, nes žmonės nesuvokia, kokią žalą ES daro jų uh, pa, pajamoms gyvenimui ir maisto gamybai šiame pranešime visiškai neatsižvelgiama į riziką ir grėsmę. Ne, nesugebama skirti šių dviejų dalykų. Pavyzdžiui, e, einant namo gali iškilti kažkokia grėsmė, bet neįmanoma dėl tuo klausimu priimti įstatymų. Ir būtent šis pasiūlymas sukels daugybę e, sunkumų ūkininkams, ypač mano šalyje. Kodėl mes balsuojame už jį? Todėl, kad kuo blogiau, tuo geriau. Ir man atrodo, kad mes, Didžioji Britanija, tikrai išstosime iš Europos Sąjungos. Ačiū toliau dviems minutėms Korbei. Eh, dank ook aan de eh, rapporteurs en aan de schaduwrapporteurs. Dėkui, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiems pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams. Manau, jūsų parengtas kompromisas yra labai svarbus žingsnis link tausio, tausaus žemės ūkio. Be abejo, pesticidai vaidina svarbu vaidmenį, užkertant kelią augalų lygoms ir mažinant kenkėjus. Tačiau turime užtikrinti ir švarę aplinką, kuri yra būtina užtikrinant žmonių sveikatos apsaugą. Taigi mums reikia e, priartinti taip vadinamą, tai vadinamus žemės ūkio, įprastus žemės ūkio metodus ir aplinkos apsaugos metodus. Turime sutelkti dėmesį į keletą dalykų. Visų pirma, reikia uždrausti žalingas cheminės medžiagas, tačiau reikia taikyti išlygas, jeigu ne, ne, nėra pakaitinių medžiagų. Tai žemės ūkių grėsmės nekelia. Uh, Kitas dalykas, šis, šie teisės aktai apima keletą iniciatyvų, kurių tikslas užtikrinti, kad pesticidai būtų tausiai naudojami, ypač kad juos galėtų naudoti maži gamintojai. Tai ypač aktualu daržovių ir augalų augintams, kurie, pavyzdžiui, augina pomidorus ir panašius daržovės. Taip pat svarbu, kad mūsų primami teisės aktai apsaugotų e, ūkininkus Reikia skatinti mokslinius tyrimus, specialiai atsižvelgiant į mažų uh, uh, ūkininkų poreikius. Taip pat mes turime siekti, kiek įmanoma, sumažinti riziką ir grėsmę susijusią su cheminių medžiagų naudojimu. Ir, pavyzdžiui, tokiuose vietovėse aplink mokyklas reikia sumažinti pesticidų naudojimą. Mums reikia priemonių, kurios tausotų aplinką ir užtikrintų žmonių sveikatos apsaugą kalbant apie neurotoksinės medžiagas, tos medžiagos yra ypatingai pavojingos. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. ES piliečiai šiandien džiaugiasi tuo gerusius sutarimu pasiektų tarp parlamento, tarybos ir komisijos šiuo pesticidų klausimu. Kaip buvo pasakyta, vyko labai intensyvi lobistinė veikla Ypač efektyviai lobistai dirbo Junktinėje karalystėje ir Airijoje, kad ten kalbama apie inovacijas, konkurencingumą ir panašius dalykus. Buvo stengiamasi supriešinti tausų žemės ūkio plėtojimą, pasitinaudojimą ir konkurencingumą. Tačiau, aišku, pesticidai vaidina ir teigiamą vaidmenį apsaugant derlių. Tačiau daug kas sako šiandien, kad žmonėms kyla tam tikra sanitarinė rizika. Ir čia aš pirmiausia galvoju apie ūkininkus, kurie daug daugiau susiduria su uh, E, tomis medžiagomis, kurios trikdo endokrininę sistemą arba yra kancerogeninės. Pesticidai pirmiausia kenkia ūkininkams. E, kasmet nu, nuo, nuo jų e, sukeltų lygų miršta apie 20 tūkstančių žmonių. Manyčiau, kad pesticidų naudojimas būtų žemės ūkio plėtojimas trumpalaikėje, apimtų tik žemės ūkio plėtojimą trumpalaikėje perspektyvoje. Galvodami apie ilgalaikę perspektyvą, turime keisti metodus, turime galvoti apie ambicingą žemės ūkį, kelti ambicingus tikslus, nes ES piliečiai nori atsikratyti pavojingų produktų, jie nori, kad būtų uždraustas. Uh, uh, purškimas kultūrų iš oro, kai kenkiama yra gyvenamosioms vietovėms, gyvenvietėms ir siekiama, kad į rinką patektų tik saugus produktai ir kad, manyčiau, priemus šias taisyklės E, pramonė nebeturės argumentų pasakyti, kodėl neatsiranda alternatyvūs produktai. Pesticidai e, ir taisyklės susijusius su jais yra e, svarbus dalykai, turime aps, priimti sprendimus, kad Europa vystytų tvarų žemės ūkį su saugiais pesticidais. Ačiū. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie komisarz. Dobra, ačiū. Panie pirmininkė, komisarė. Kai kalbame apie darnų pesticidų naudojimą ir augalų apsaugos produkciją, norėčiau atkreipti sudėmėsi į tris dalykus. Visų pirma, mes kalbame tik tai apie du etapus taikant chemikalus, tai yra e, jų e, pristatymą rinkai, prekybą jais ir pritaikymą žemės ūkė. Mes nekalbame apie šių produktų išėmimą iš rinkų arba perdirbimą. Lenkijoje mes išvelgiame reikmę teikti e, didžiulę finansinę paramą būtent šiam trečiajam žingsniui, tam, kad vietos valdžios institucijos galėtų veiksmingai e, pasinaudoti, nukenksmindamas e, šios produktus. Be to būtų patartina užtikrinti, kad arba palikti rinktis valstybėm narėm apsispręsti, kaip turėtų būti taikomi arba pardavinėjami produktai jų konkrečiose rinkose. Ir galų galę norėčiau išsakyti įstikinimą, kad uh, E, sprendimai, dėl kurių e, mes šiandieną diskutuojame, iš tikrųjų sudarys vienodas sąlygas visiems ūkininkams ES. Labai ačiū. Ačiū. Dabar vienai minutiai. Žiūrėjau, Graminson. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pranešimo siūlymų kryptis yra gera, tad sveikinu pranešėjus kaip sakė Europos komisijos atstovai, pesticidai yra susijęs su bendra žemės ūkio politika, tačiau turime to pasakyti, kad ši direktyva turi turėti tvirtą juridinį pagrindą, o būtent pirmiausia tai turi būti žmonių sveikata ir tvari plėtra. Neturime kalbėti vien apie paprasčiausią rinkos harmonizavimą arba konkurencingumą ultraperiferiniai regionai ES Martinika ir Guadelupa galėtų būti puikus pavyzdys. 20 procentų e, Guadelupos arba 1000 km2 e, teritorijos yra e, užteršti molekulėmis, pesticidų molekulėmis, kurios užteršia ne tik dirbožėmį, bet ir vandenis. Tai yra tikra grėsmė mūsų ekonomikai, tai kelias visuomenės veikatos problemų. Jeigu dar ne per vėlų, tai norėčiau patarti parlamentui išnagrinėti Guadelupos pavyzdį. Prancūzijai turėtų būti žinoma ši situacija, parlamentui taip pat. Pesticidų naudojimas turėtų būti e, svarstomas ir reikėtų skatinti ekologinį žemės ūkį ir ieškoti pesticidams alternatyvų. Tai parlamentui suteiktų garbę. Pirmininkė bando sustabdyti kalbėtoje. Pesticidai, sako kalbėtoje, kenkia bitėms ir taip pat labai svarbu žiūrėti, kad būtų įvežami tik tokie produktai augalų apsaugai, kurie e, ne, būtų tausus ir atitiktų ES reikalavimus. Ačiū. Ačiū vienai minutį, žodis suteikiamas Katis Sinet mes siekiame apsaugoti sveikatą, tačiau turime nepamiršti, kad ūkininkai e, gamina maistą, kuris ir yra mūsų sveikatos pagrindas. Aš esu iš šalies, kurios ūkininkai e, kovoja su įvairiausių rūšių kenkėjais. Taip, tarp jų ir gribeliais. be fungicidų, bulvių ir grūdinių kultūrų auginimas Airijoje būtų neįmanomas. Tačiau dėl šio teisės akto situacija šalyje labai pasikeis. Jau dabar žiniasklaidoje pasirodo straipsniai, kurioje, kuriuose raginama rinktis genetiškai modifikuotų kultūrų auginimą kaip, pakat, kaip pakaitalą. Testinis pesticidų naudojimas iškyla alternatyva, ar toliau naudoti pesticidus, ar rinktis genetiškai modifikuotas kultūras. Juk genetiškai modifikuotos kultūros ardo DNR. Juk reikėtų pasiryšti atlikti tinkamą situacijos įvertinimą. Ačiū. Vienai minutį Ferdinando Rošinėlį. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, po trilogo tarp parlamento tarybos ir komisijos tekstas, kuris darytas gruodžio 18 dieną dėl pesticidų paketo, regis yra puikiai subalansuotas, atsižvelgiama į ūkininkų interesus ir būtinamus aplinkosaugos reikalavimus, ypač saugotinas zonas. Aš domiuosi šiuo klausimu detaliai, džiaugiuosi pasiektų rezultatų, kuris leis ūkininkams E, tęsti savo ekonominę veiklą ir nenukentėti dėl to, kad bus visiškai atsisakyta pesticidų ar fitosanitarinių produktų, nes jų naudojimas bus griežtai reglamentuojamas. Norėčiau pasakyti, kad vaisių ir daržovių gamintojai e, Normandijos regione e, turi sukaupę puikią praktiką, kaip suderinti šios reikalavimus. Europos Parlamentas laimė rado sutarimą šiuo netikrumo laikotarpiu, kai e, bendrosios žemės ūkio politikos būklės patikrinimas nėra labai optimistinis, tas e, sutarimas yra geras dalykas e, žemdirbiai vaidina nepakeičiamą vaidmenį visuomenėje. Jie gamina mums maistą ir jie taip pat saugo ir prižiūri kaimiškųjų vietovių teritorijas, kurios yra mums visiems reikalingos. Džiaugiuosi, kad nugalėjo sveikas protas. Dėkui. Ačiū. O dabar dviems minutėms kolega Weisgerber, prašau. Gerbiam pirmininkė, mėly kolegos, rytoj balsuosime dėl ES teisės akto skirto augalų apsaugai. Ir tai yra tema, kuri sukėlė didžiulį atgarsį visuomenį, kas atsispindi ir mūsų diskusijose. Visi mes norime, kad maistas būtų šviežias, sveikas, E, kelias iš mūsų regionų ir taip pat, kad kainos būtų pakankamai e, protingos, įperkamos, kita vertus, kad nekiltų papildomų pavojus dėl bereikalingo pesticidų naudojimo. Ir štai naujasis teisės aktas iš tikrųjų yra didžiulis žingsnis į priekį, e, apsaugant vartotojus. Mes dabar turime naujus kriterijus, kas ir buvo mūsų svarstymų pagrindas. Bet tai nėra šiaip tiesiog politinės dogmos, tai yra moksliškai pagrista informacija ir duomenys. Ir aš manau, kad e, šios rytie tikrai pasime didžiulę pažangą. Apie 80 procentų mūsų pirkėjų šitas teisės aktas turės tiesiog nesįtakos. E, kita vertus, kalbame taip pat apie produktus, kurie kelia pavojų vartotojams ir rekomendacijos yra pagrįstos moksliškai. Taigi mes suteikiama galimybė ūkininkams gaminti sveikus maisto produktus, kitą vertus atsisakant pavojingų e, medžiagų. Ir e, tai darydami mes galėsime licencijuoti produktų gamybą, e, nenaudodami 27 skirtingų licencijavimo sistemų ES, vietoj to bus trys paprastos visiems suprantamos sistemos. Ir naujas teisės aktas iš tikrųjų suteiks mums suderinamumą, kurio reikėjo seniai. Su šiuo teisės aktu vartotojai bus labiau apsaugoti, kita vertus, nuo to nenukentės ypatingai ekologiškas ūkininkavimas Europos Sąjungoje. Jau dabar mes turime e, bendrą vieną rinką ir dėl to reikalingos vienodos sąlygos. Taigi tai yra didžiulė pažanga, didžiulis į priekį, e, kuris bus naudingas ir sveikatos apsaugai, ir e, vartotojams, ir taip pat patiems ūkininkams. Toliau Tatjana Sakov, dvi minutės nesvarbu, atsiprašau. E, ačiū pirmininkė. Fitosanitarinių produktų panaudojimas e, vadovaujantis veiksminga žemės ūkio praktika yra labai svarbus, norint pagaminti pakankamą maisto, kuris uh, užtikrintų vartotojų apsaugą ir taip pat uh, užtikrintų aplinkos apsaugą. Mažinant riziką susijusią su pesticidų vartojimu, uh, tai be abejo suvaidins e, savo vaidmenį darnioje žemdirbystėje. Kita vertus, ES nu, tikra rizika yra būtent su to, kad vartotojai priklauso tam tikrų produktų. Ir nebūtinai viskas skirta e, gamybos veiksmingumui, nes e, tos priemonės, kuriomis siekiama desnių derlių, kartais e, neigiamai atsiliepia gyventojų sveikatai. E, pavyzdžiui, Rumunijoje, Bulgarijoje E, jau dabar nemažai žemės plotai yra pernelik stipriai užteršti, kadangi buvo iki šiol tradiciškai laikoma, kad būtent pesticidai yra geriausia priemonės kovai su kenkėjais. Taigi, e, ta mintis, kad verta iš tikrųjų tvarkyti arba valdyti riziką ir rinktis teisingas metodikas, būtent tai ir užtikrins ir vartotojų apsaugą, ir viešosios sveikatos apsaugą, ir e, sumažins mūsų priklausomybę nuo būtent tam tikrų produktų, kurie labai stipriai susijęti su pesticidų vartojimu e, e, tam tikri teisės aktai Rumunijoje ir Bulgarijoje dabar reikalauja, kad būtų purškiama iš oro įvairios kultūros. E, Tačiau, kai įsigalios šitas teisės aktas, e, purškimas iš oro e, bus e, leisinas tik tais atvejais, kada nebus jokių kitų tvarių alternatyvų. Aš manau, kad šis kompromisas iš tikrųjų sulaukė daugumos politinių frakcijų pritarimo ir būtent jisai leidžia mums panaudoti pakankamus kiekius e, cheminių medžiagų, kad Europos ūkininkai išliktų konkurencingi. Kita vertus, tuo pačiu bus užtikrinta daugiau apsaugos vartotojams ir aplinkai. Ačiū. Pusantros minutės Olga Kramer. Labai ačiū, panė pirmininkė. Šie pesticidai e, be abejo visada išliks svarbus ūkininkavimui. E, ir mes norėtume be abejo išlaikyti tradicinę žemdirbystę, e, gerus maisto produktus, kartu panaudojant racionaliai turimus išteklius. Ir norint, kad visą tai būtų pasiekta, reikia racionaliai mąstyti, racionaliai veikti. E, buvo kalbama apie e, tai, kad plačiai uždraudus vartoti pesticidus, e, kris derliai ir pakils maisto produktų kainos. Tačiau trilogė buvo pasiektas jau beveik primtinas sprendimas. Kitaip sakant, mes, mes paliksime galimybę naudoti na, esminius, būtiniausius pesticidus, skirus tam tikras priemonės, kurios galės būti taikomos valstybės narėse, jų nuožiūra. Kita vertus, mes suprantame, kad esame tam tikrų pavojų. Pavyzdžiui, iki šiol sunku apibriežti, kas yra endokriniškai aktyvios medžiagos šiame dokumente pabandyti apibriežti, pateiktas siauresnis konkretesnis apibrėžimas. Na ir aš manau, kad iš tikrųjų tai yra svarbu. Tikiuosi, kad pavyks sėkmingai gyventi šį teisės aktą. Ačiū. Toliau panas Kramer. E, ačiū, pirmininkė. Mes baigiame įvesti tvarką toj srity, kur iš tikrųjų labai svarbi e, Europos Sąjungoje užtikrinant vartotojų sveikatą. Aš manau, kad e, šie pribojimai bus be abejo palankus sveikatos apsaugai. Kita vertus, jie nesužlugdys Europos žemės ūkio raidos. E, be abejo, verta prisiminti, kad bet kokie pokyčiai susijęs tam tikrais kaštais ir e, be abejo, ūkininkam teks e, mokėti šiek tiek daugiau už saugius pesticidus. Aš noriu pakartoti tai, ką sakiau ne kartą. Iš tikrųjų, taikykime tos aukštesnius reikalavimus maisto gamintojams ir žemės ūkio darbuotojams, tačiau taikykime tas pačias taisyklės ir importuotojams, kurie įveža maisto produktus iš už ES ribų. Kitaip sakant, jeigu griežtame standartus tik tai gamintojams, tai nebus produktyvu. Ačiū. Minutė, Jim Alistair. Dėkui. Mm, Alistair, vienai minutė. Pirmininkė, aš nesutinku kad mes parengėme subalansuotą paketą. Man atrodo, kad čia yra du dvi kvailystės. Aš žvelgiu čia dvi kvailystės. Visų pirma, bendras tikslas viską daryti spar... greitai, m, mm, atsisakant visapusiško įvertinimo, neatsižvelgiant į tai, ar yra m, mm, uždraustinų medžiagų pakaitalų ir į tai, kad, kad nukentės daržovių ir kitų kultūrų sektorius. Kita kvailystė yra tai, kad mes tapsime visiškai priklausomi nuo įvežamos produkcijos iš tų šalių, kuriams visiškai nerūpi ši šie klausimai. Kalbama apie mokslą, apie mokslinius tyrimus, tačiau apie kokius šie mokslinius tyrimus kalbame, jeigu visapusiškas įvertinimas netliktas. Dar vienas dalykas. Mano šaliai šie pasiūlymai turės didžiausio poveikio. Ir siūloma taryboje balsuoti mm, kvalifikuotą balsų daugumą priimant šį dokumentą. Ir at, atrodo, kad mes turėtume priešintis tokiam e, siūlymui. Tačiau atrodo, kad vis daugiau klausimų bus sprendžiami balsuojant būtent tokiu principu. Minuten, e, Richard Seiber, bitteschön. Toliau dviems minutėms e, Seiber. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, šiandien svarstame labai subalansuotą mm, kompromisinį pasiūlymą. Šis klausimas yra tikrai susijęs su įvairiausiomis emocijomis, kas ir tampa aišku debatuose. Man atrodo, kad mes siekiame konkrečių tikslų šiuo pasiūlymu Ir manau, kad mūsų e, svarstomas dokumentas taps model, pavyzdiniu vis, visam likusiam pasauliui pesticidų srityje, nes mes, sieksime apsaugoti, mes tokiu būdu siekime apsaugoti gamtą. Manau, kad šiuo teisės aktu mes įtvirtinsime subalansuotą požiūrį tarp kelių e, sektorių. Kai kas pageidautų manyti, kad uh, E, šie pasiūlymai paremti vien tik emocijomis, tačiau jie yra paremti moksliniais, moksliškai pagristais pasiūlymais. Manau, kad tai yra tikrai praktinis pasiūlymas e, ir jis e, yra visapusiškas. Taip pat turėtume nepamiršti, kad įgyvendinimo etape net, neturėtumėme m, mm, taikyti kažkokiu mm, preferencinių taisyklių importuojamai produkcijai. Bet man atrodo, kad kompromise tikrai į tai atsižvelgiam ir manau, kad jam reikėtų pritarti. Kalbant apie m, mm, atskirus aspektus, svarbu valstybėms narėms suteikti pakankamai lankstumo uh, kad jos galėtų įdėkti priemonės skirtas vandenų apsaugai. Niderlandų ar, Vokiet, pavyzdžiui, ir Vokietijos ar Maltos situacija yra visiškai skirtingos. Natūros 2000 ir apsauginių zonų klausimas taip pat aptartas. Pesticidų negalima naudoti tam tikrose e, apibrieštose teritorijose. Ir vėlgi tai yra kompromisas, kuriam tikiuosi pritars daugelis. Kolega Golik, minutė. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasveikinti e, pranešimų autorės dėl man skirto trumpo pasisakymo laiko. Aš aptarsiu tik ponios klas teikiamą pranešimą. Direktyva numato sertifikatų sistemą, kuri bus taikoma pesticidų gamintojams. Tačiau mums reikia užtikrinti, kad egzistuotų savitarpio pripažinimo sistema tarp valstybių narių, kalbu apie sertifikatų pripažinimą. Direktyva taip pat numato iš e, vidaus, šalių vidaus taisyklių išlaikymą, kalbant apie įrangos sertifikavimą. Reikėtų tokių taisyklių ir ES lygmenių kontrolė ir inspekcija atlikta galėtų būti abipusio pripažinimo pagrindas. Ypač tai svarbu pasienio zonose ir kalbant apie paslaugas teikiamas tiems regionams. Galiausiai noriu pabrėžti, kad mes čia nekalbame apie uh, miškų sektoriaus ypatingą padėtį. Lambert van Nistelrooy, bitteschön. Dank u wel, eh, voorzitter. Liuvam Lambert van Nistelrooy dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Kadangi esu Europos parlamento narys iš Niderlandų, aš be, be, be abejo nesu dideliu sudomėjimu ir nerimu sekiau, kaip svarstomas šis teisės aktas. Man tai yra ypač aktualu, nes Niderlandai yra žemumų valstybė ir pesticidai klausimas mums yra labai aktualus. Mm, skirtingai nei kitose ES šalise mes negalime rinktis tų apsaugos priemonių, kurios yra prieinamos kitur Be to, Niderlandai, Niderlandų ūkis visada rėmėsi smulkiais gamintojais, kurie, raugintojais, kurie augina salotas, pomidorus. Ir kompromisas mums yra tikrai aktualus. Ir dabartinis kompromisas mums primtinas labiau nei ponios Braer pateiktas pasiūlymas, kuomet buvo svarstomas dokumentas komitete. Numatytos perinamojo laikotarpio priemonės, tai yra mm, pramonė galės taikyti novatoriškus sprendimus. Ir nu, aš, akcent, aš akcentuoju, kad reikia finansavimo ūkininkams, kad jie galėtų išgyventi šį sunku, sudėtingą laikotarpį. Taip pat yra svarbios ir abipusio pripažinimo priemonės Europos mastu. Dar porą dalykų. Įvež, į ES įvežama produkcija. Reikėtų siekti pusiausviros tarp e, sveikatos apsaugos poreikių ir aplinkosaugos poreikių. Bet pagal PPO įvežant importuotą produkciją, iškilus su klausimams liečiančiams konkurenciją, e, turime nepamiršti ir, ir kitų susijusių grėsmių. Taigi tai labai svarbu, noriu padėkoti pranešėms, taip pat poniai Heniko, už jos indėlį ir pasakyti, kad ūkininkai ypač primiktinai pasisako vienu klausimu. Jį ką tik pristačiau ir manau, kad čia ES turi ieškoti sprendimo. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis klausimas yra tikrai labai svarbus ES. Tačiau tai yra blogas kompromisas. Blogas Vengrijai. Ir Vengrijos parlamentarai nepritarė šiam pranešimui, kadangi jis yra kenksmingas ES žemės ūkiui. Čia iškyla dvi svarbios problemos. Zonų e, sistema yra dirbtinė, ji prieštarauja subsidiarumo principui ES. Tai buvo įrodyta savo, įrodė savo pranešime ir mūsų kolega iš Olandijos. Lankstumo priemonės yra neįmanomos. Šis taip pranešimas taip pat yra kengsmingas visai, visam Europos žemės ūkiui. Rizikos dydis išauks, kaštai taip pat išauks, tą minėjo daugelis pasisakiusių kolegų, ypač dėl to, e, kils didelių problemų, kad mes negalėsime tinkamai kontroliuoti iš kitų įvežamų produktų. Uh, Taigi rizika kils didžiulė, nekalbant jau apie visus kitus dalykus, tokius kaip aplinkosaugos reikalavimus. Ir e, Ši, o šio pobūdžio veikla gali privesti prie to, kad ES atsiras daugiau genetiškai modifikuotų produktų, o to mes juk nenorime, ar ne? Ačiū. Pone Maginės, žodį, prašau. Pone pirmininkė, noriu padėkoti taip pat visiems, kurie dirbo prie šių dviejų svarbių pranešimų. Iš kai kurių pasakymų šį vakarą aš suprantu, kad e, atrodo, kad dabar ES tarsi visiškai nekontroliuoja rinkos e, to, kaip naudojam šią chemikalą, bet iš tikrųjų taip nėra, mes turime griežtas taisyklės, taip pat kaip ir dėl pesticidų likučių maisto produktuose. Taigi turbūt šiuose diskusijose nereikėtų kažkokio tai kraštutinumo, ypatingai e, tie žmonės, kurie e, neišvelgia e, jokios būtinybės e, chemikalams, kurie padeda apsaugoti žemės ūkio kultūras nuo lygų. E, Aš noriu pasakyti, kad šitas žensas, o taip pat kita pusė, kuri galvoja, kad tai bus tikras katastrofa augintėms. Man šiek tiek neramina komisaro Dimas pozicija. E, jie nuogastauja, kad iš tikrųjų pesticidai gali būti, e, gali pakenkti vartotojams. Tačiau ką jūs komisija nuveikėte, kad e, būtent maisto produktai būtų apsaugoti, kad juose nebūtų pesticidų likučių? Taip, tam tikri komponentai, kurie naudojami pesticiduose, yra kenksmingi, tačiau rizika priklauso nuo to, kaip tie pesticidai naudojami ir taip pat e, priklauso nuo to, kaip bus nustatyti leistini pesticidų likučiai maisto produktuose. Taigi, Mano e, patirtis rodo, kad e, daugelis vartotojų šitų besitų tiesiogiai iš tikrųjų e, yra pakankamai informuoti ir teisingai elgesi su pesticidais. Taip pat dalis pesticidų jau ketinama išimti iš rinkos, jo tai jau bus patikti pakeitalai. Na ir iš tikrųjų žemės ūkio bei chemikalų pramonė reaguoja į poslinkius. Tuo tarpu Komisija neturi gatavų atsakymų. E, pavyzdžiui, kaip dėl tų galimų nukrypimų. Jeigu sakykime, nebus rasta pakaitalų, ar bus galima naudoti, ar bus galima taikyti kažkokias tai išimtis. E, mes Airijoje nenorėtumėm nustoti auginti bulves arba grūdinės kultūras. Jau komisija e, e, daugiau dėmesio skirtų būtent maisto produktų augintojams, e, su jais dėrėtųsi, galbūt mes iš tikrųjų rastumėm sprendimus. E, Tačiau dabar e, atrodo, kad komisija bando griežtai uždrausti naudoti tam tikras medžiagas e, Europos gamintojams, bet e, užsienyje gyvenantis ir dirbantis maisto produktų gamintojai, kurių maistas importuojamas, jie toliau galės gaminti kaip nori. Ačiū toliau. Pane Jūsų, dvi minutės. Ačiū dėl ankstesnio pranešimo noriu pasakyti, kad Europos ūkininkai puikiai suvokia, jog naudodami pesticidus arba kitus augalų apsaugos produktus, jie turi ypatingai kreiptėmėsi į aplinkos apsaugą, žmogus sveikatos apsaugą. Ir vis dėlto visas sektorius labai surūpinęs, kad Europos parlamentas nesupranta poveikio, kurį šis reglamentas gali padaryti ateityje. Jeigu pagalvotumėm apie potencialų poveikį šio dokumento. Kai kurie tyrimai bent jau rodo, kad ateityje e, augalų apsaugos e, priemonių <clears throat> stoka gali neleisti užkirsti kelią tam, tikriams, e, tam tikroms augalų lygoms ir gali pakirsti tam tikras pramonės šakas, gali išnykti iš visos kultūros arba tam tikros maisto produktų rūšis. Ta pati galim pasakyti ir apie kortiminius augalus. Iš tikrųjų, reikia pripažinti, kad darybos buvo ilgos ir nelengvos ir turim pripažinti pat e, pranešėjų e, nuopelnus. Bet, pavyzdžiui, tokie klausimai kaip endokrinė, endokrinė medžiagų, endokrinės medžiagas e, arba ardančias medžiagas yra gana abejotina tema. Mes manome, kad esama tam, tikra, tam tikro kiekio chemikalų, kurie leidžia efektyviai kovoti su augalų susirgymais. Ir ko gero, ne patys produktai e, yra labai pavojingi ar kenksmingi, o jų naudojimas. Todėl e, Ispanijos delegatai ketina e, balsuoti už pakeitimus, ypatingai e, tą dalį, kur kalbam apie endokrinės medžiagas, e, endokrinę endokrinės medžiagas ardančias medžiagas. Ir um, mes manome, kad iš tikrųjų reikia viską daryti labai pasvertai, labai atsargiai, nes jeigu pakirsime žemės ūkio gamybos pagrindus, tai be abejo maisto produktų kainos šoks ir tai nebus naudinga vartotojams. Ačiū. Dėkui, toliau Robert Stradė dviems minutėms. Um, Ačiū pirmininkė. Aš noriu pasisakyti dėl Brajer pranešimo ir kreipiuosi į komisiją. Kodėl jūs prieš poveikio įvertinimą? kas taip svarbu, ar kam taip smarkiai komisaras priešinasi. Juk nėra mokslinių, mokslinių duomenų, kurie teiktų, kad mūsų naudojami produktai kenkia visuomenės veikatai. Kai kurie iš jų yra, bet jūs siūlote išbraukti iš teiktinų medžiagų sąrašo tas, kurios nėra nau, nuodingos. Aš norėčiau ypač priminti trają zoną, kuris yra aktualus kviečių gamyboje. Jūs komisija e, netlikote savo pareigos visuomenės atžvilgių, nes jūs nepasipriešinote tai genetiškai modifikuotų organizmų ateimui į Europos Sąjungą. Jūs taip pat netlikote savo užduočių, kuomet buvo svarstomas pranešimas dėl didžiausių leistinų e, liekančių medžiagų kiekių. Taigi nebuvo užtikrinta uh, importuojamų gaminių kontrolė, tikrinant ar, ar, ar ten esančių medžiagų likučiai, kiek jį yra leistini ar ne. Taigi, kaip, kaip elgsimės dabar su importuojama produkcija? Ar sakysite, nieko, nieko negalima padaryti, bet kokiu atveju ta, tie gaminiai mus pasieks, nieko nedarykime ir manykime, kad žmonėms tai nerūpės. Ūkininkai visoje Europos Sąjungoje uh, yra atsakingiausi žmonės maisto gamybos grandinėje. Ir man atrodo, kad priimdami tokį teisės aktą mes tarsi teigiame, kad jie yra kvaili ir nieko nesupranta. Visi puikiai supranta, kas yra pavojinga visuomenės veikatai. Ir noriu dar pabaigai išsakyti keletą pastebėjimų. Mes uždraudėme Mes uždraudėme netinkamai auginti viščiukus prieš porą metų, tačiau man atrodo, kad jūs komisija ne neįdėgėte, neparemėte tų teisės aktų, kurie mums buvo ypač reikalingi. Dabar jums atsiveria galimybė pas, pasi, pasitaisyti ir rodyti, kad tos medžiagos yra tinkamos naudojimui. Ačiū toliau, ponas Peterlė, vienai minutiai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 Eh, zaskrbljujoči zdravstveni trendi so v veliki meri posledica neraminančios tendencijos sveikatos apsaugos srityje yra susijusios su pesticidų naudojimu mes turime kovoti su vėžio plitimu ir maisto medžiagų nuodijimu. Mes kalbame apie vieną aktualiausių aplinkosauginių klausimų turime keisti situaciją šioje srityje. Kristos klasė ir ponios Breer darbas yra žingsnis tinkama kryptimi ir būtent todėl aš norėčiau mm, pagerbti jas, išsakyti susižavėjimą jų pastangomis. Abiejų pranešimų tikslas yra užtikrinti vartotojų ir visuomenės bendrai interesus. Taip pat, mes, taip pat yra numatomi nacionaliniai veiksmų planai su kiekybiškai vertinamais tikslais. E, kitas, kitas abis rytis tai bičių apsauga. Direktyvoje taip pat yra teigiama, kad vyriausybės į savo nacionalinius veiksmų planus gali įtraukti tikslą informuoti kaimininės valstybės apie tai, bet manau, kad čia reiktų tiksliau suformuluoti šią nuostatą. Ačiū. Ačiū toliau dviems minutėms Neil Parish. Um, Pone pirmininkė, komisarai norėčiau pasakyti štai, kad vos prieš metus mes šiame parlamente svarstėme, kaip, kaip elgsimės užtikrinant mais, apsirūpinimą maistu visame pasaulyje ir kad mus tas, ta problema labai neramina. O štai vos metams praėjus mes svarstame šį teisės aktą, kurio uh, galimas poveikis tai maisto produktų gamybos ES sumažinimas jeigu ES nepagamins pakankamai maisto produktų, tai galbūt vis dėlto galėsime jo nusipirkti, bet tačiau besivystančios šalis to ne, negalės. Ir aktual, aktualios kultūros ne tik tai kviečiai, bet ir bulvės. Ir Šiaurės Europa pastaruosius du metus patyrė dvi prasčiausias vasaras. Dėl grybinių kultūrų išplitimo buvo prastas bulvių derlius, kai Kai nevalgome bulvių, jas, jų pakaitalas yra ryžiai ir makaronai, tačiau jų kryžių, būtent ryžių trūksta besivystančiame pasaulyje. Prisimenant, ką sakė Robert Studi, kalbant apie pesticidų ir fungicidų naudojimą, jeigu jie tinkamai naudojami, naudojami ir jeigu yra tam tikri nenaudojimo laikotarpiai, galima pagaminti tikrai geros kokybės maistą. Ir jeigu jūs man teigiate, kad jūs neleisite įvežti maisto produktų, kurie bus purkšti šiais chemikalais, jūs nepasieksite savo tikslų. Galima tikrinti kviečius kiek norite, tačiau ten nerasite jokių medžiagų likučių. Man atrodo, kad reikia suvokti, kad Europa privalo pagaminti maisto, reikalingą maisto produktų kiekį ir pagaminti jį saugiai. Uh, Mes turime sumažinti naudojamų chemikalų kiekį. Aišku, mes turime mokyti ūkininkus tinkamai elgtis su cheminėmis medžiagomis. Todėl kreipiuosi, maldauju jūs, atlikite tinkamą poveikio vertinimą, nes poveikio vertinimas buvo atliktas prieš du metus. Po to sekė dvi lietingiausios pastaruoju laikotarpiu vasaros. Taigi, pabandykite atlikti tinkamą poveikio vertinimą gibt eine Meldung zur Geschäftsordnung. Dėl reglamento. Ponas Truan Stevenson davė man savo dvi minutės, ar aš galėčiau pakalbėti jo vardu taip pat. Bitte Prašau, sako pirmininkė. Labai ačiū. Nepatvirtinti nepagristi teiginiai jau nebeleidžia mums išsiaiškinti, kas yra tikra ir kas ne šiuose diskusijose. Aišku, reikia kontroliuoti žemės ūkio, e, žemės ūkio naudojamų chemikalų naudojimą, nes kontrolė yra būtina. Tačiau jeigu jie naudojami tinkamai ir tausiai ir jeigu laikomasi visų reikalavimų, jie kelia minimalę riziką ir, ir visiškai jokios rizikos vartotojams. Pasiūlymas patvirtinti tvirtinti medžiagas pagal jų, aproboti medžiagas pagal jų savybės yra visiškai pagristas. Pavyzdžiui, grinas alkoholis, atilo alkoholis yra didžiulė grėsmė. Jeigu gersite griną spiritą, žinote, kas jūsų laukia. Tačiau atskiestas alkoholis, jeigu jisai tvariai, tausiai naudoj, naudojamas, e, kelia minimalę riziką. Taigi, čia yra dvi pusės. Buvo minėtas poveikio vertinimas nėra endokrinus ardančių medžiagų apibrėžimo, dar viena problema. Tačiau kalbant apie pozityvius aspektus, e, išlygos taikymo laikotarpiu pramonė turės galimybę investuoti į mokslinius tyrimus ir aš kreipiuosi į agrochemikalų pramonės atstovus ir raginu juos investuoti į mokslinius tyrimus. Juk bus leidžiama įvesti, įvežti gaminius, kurie bus išauginti ir pagaminti naudojant chemikalus, kuriuos naudoti mūsų ūkininkams bus uždrausta. Taigi aš Mm, čia išvelgiu nesubalansuotumą, nors buvo pasiekta daug pažangos lyginant su pirminiu pasiūlymu. Ir aš rengiuosi, aš rengiuosi balsuoti už šį pasiūlymą. Dėkuoju, perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Klumber, prašau. Norėčiau paaiškinti visiems, kodėl yra būtina reglamentuoti, kontroliuoti šią, šį sektorių. Kaip e, ūkininkų, e, apygardos atst, ūkininkų apygardoje išrinktas atstovas, aš laukiu daugybės ūkininkų e, kreipimusi. E, baiminamasi, kad priimami pasiūlymai, kurie yra nuleidžiami iš viršaus, iš Briuselio, visiškai nepasidomėjus, koks bus jų poveikis. E, reikėtų išaiškinti viską iki galo, o ne rinktis le, lengvąjį kelią ir, vis, ir viskuo kaltinti Briuselio biurokratus. Ne, nežiūrinti tai, valstybės narės turės įgyvendinti tuos teisės aktus ir vietos valdžios atstovams tai bus ypač svarbu. Svarbu, kad tie, kurie gamina maisto produktus Europos Sąjungoje, nenukentėtų dėl maisto produktų įvežamų iš išorės. Mums reikia pusiausvėros ir atsižvelgti į visų interesus, į vartotojų ir ūkininkų, bet taip pat reikia teikti visą reikalingą informaciją suinteresuotoms šalims. Ana Roitova. Dėkoju. Suzana Roitova, turiu žodį, prašau. Ponios ir ponai, kaip gydytoja, aš labai jautriai E, reaguoju, tai jog iš tikrųjų mūsų pareiga prieš vartotojus yra mm, būtent pašalinti, išimti iš rinkos tuos e, fitosanitarinius produktus, kurie kelia pavojų sveikatai. Kita vertus, aš e, pripažįstu, kad pranešė iš tikrųjų rado tinkamų sprendimų, kurie skatina pramonę kurti geresnius pesticidus. O iki to laiko tam tikroms valstybėms bus taikomas išlygos ir valstybės turi tai suprasti. Aš Suprantu taip pat, kad komisija ir valstybės narės e, be jokių kompromisų turi tikrinti, kad maisto produktai gėlės įvežami iš už ES ribų. Taip pat nebūtų užkrėsti pesticidais ar fungicidais daugiau negu tai leistina. Mes neturime leisti, kad būtų iškraipama konkurencija. Taip pat aš galėčiau prisijungti prie tų, kas kritikavo e, komisiją, sakydami, jog e, dėl to, kad komisija e, ne, neįvertino pilnai galimų pasiekmių, dėl to mes negalime pripažinti šito teisės akto vertingumo. Toliau. Bendroji žemės ūkio politika jau dabar labai stipriai pakeitė Britanijos žemės ūkiui kaštai buvo didžiuliai, o dabar turime naują pasiūlymą. Tai reikštų, kad mums teks uždrausti 15 procentų pesticidų, kurie naudojame. Ir yra skaičiuojama, kad toks draudimas vėlgi sumažins uh, uh, 20 keliais procentais bulvių derlius, kai kurių kitų daržovių arba grūdinių kultūrų. Uh, E, kai kurių daržovių derlingumas gali kirsti net iki 77 procentų. Tai be abejo e, prives prie milžiniško kainų šuolio. Na ir man iš tikrųjų kyla klausimas, ar pranešėjai galėtų nurodyti nors vieną e, asmenį, kuris nukentėjo dėl dabartinio pesticidų kiekio. Uh, turbūt ne, neatsiras tokios mens. Tačiau aš vargu ar tarp savo rinkėjų raščiau daug žmonių, kurie sutiktų daug brangiau mokėti už maistą. Ačiū toliau, Pieto Olachas. Dėkoju. Augalų apsaugos priemonių naudojimas pagal šią direktyvą yra geras dalykas. Džiaugiuosi, kad tai yra valstybė valstybių narių kompetencijų dalis. Aš čia galvoju apie buferinės zonas taip pat. Tačiau manau, kad pirmiausia turėtų būti keliamas nacionalinių planų šios ir tie klausimas. Taip pat džiaugiuosi, jog buvo atrastas kompromisas tarp purškimo iš oro ir kitų priemonių. Bendrai teikiamas siūlymas, man atrodo, yra geras, ypač kai kalbame apie pavojingų visuomenės veikatai medžiagų naudojimą vis tik kyla tam tikras susirūpinimas dėl iš trečių šalių žvedžiamų medžiagų saugumo ir kontrolės. Būtų neteisinga e, išduoti licencijas ir leidimus toms medžiagoms. Nebūtina būti specialistu, kad suprastum, kokį pavojų tai keltų. Pavyzdžiui, Vengrija taptų tam tikros vieningos zonos dalimi. Tačiau situacija Vengrijoje yra ir labai skirtinga. Dėkoju. Ačiū. Žodis kitam kolegui. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paliesti tą temą, kurios dar niekas neminėjo šiame kontekste šiandien. Mes galiausiai radome protingą kompromisą dėl šio dokumento teksto Europoje. Tačiau ką mes veikėme to kompromiso ieškodami? Pagalvokime, kokios ilgos buvo diskusijos, kiek buvo svaidomas į priekaištais per visą šį laiką. Visą tą panaudojo žiniasklaida ir pasiekmė buvo ta, kad vartotojai nebesijaučia gal pakankamai saugus, visi mane, jog Europa neketina priartėti prie vartotojų, priešingai, kad ji nuo jų tolsta, taigi rezultatas buvo tikrai prastas. Na, o dabar pagaliau radome kompromisą bent jau tokį sprendimą, dėl kurio buvo plačiai sutarta, tačiau kai bus su žiniasklaida, jinai tikriausiai to neatspindės arba atspindės labai menkai. Dėkui. Szanowni Państwo, po raz pierwszy tak szeroko i wnikliwie Komisja Europejska. Panie Surbonai, pirmą kartą Europos komisija, parlamentas ir taryba aptarė klausimus, kurie susijęs su maisto sauga. Ir ir iš tikrųjų mūsų uždavinys yra užtikrinti, kad reglamentai būtų aiškus, suprantami, pagristi žiniomis ir mokslinė informacija, ypač tokiuose subtiliuose srityse kaip maisto produktų gamyba. Taigi norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, jog e, būtina yra toliau nuoldos stebėti, kokį poveikį darys šis reglamentas. Mes tikimės, kad e, šios taisyklės, e, pagrįstos mokslinė informacija, prisidės prie didesnio vartotojų pasitikėjimo. Kompromisas turėtų pagerinti sveikatos, viešosios sveikatos būklę. Kita vertus, šiek tiek padės gamybos kaštai. Mes turime visą tai turėti omenyje, kada kalbame apie finansinius išteklius bendrai žemės ūkio politikai. Taip pat turime patikrinti, ar importuoti maisto produktai atitinka šios reikalavimus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pakeitimus, kuriuos mes daugiau su kitais deputatais tą progą pateikėme. Ačiū. Toliau James Nicholson. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad uh, man šis pasiūlymas kėlė ir dabar ypatingai kelia daug nuogastavimų. Noriu, kad būtų užprotokoluota, jog aš pritarsiu e, pono Stardė pateiktus pakeitimus, aš po jais pasirašiau ir aš tikiuosi, kad jie bent jau kažkiek tai padės, palengvins e, gamintojų padėtį. Taip, mums reikalingi teisės aktai šios rytyje, bet reikia gerų teisės aktų ir turime ne žlugdyti gamybos procesą. Mums reikia pirmiausiai labai gerai įvertinti poveikį, kurį gali padaryti šis teisės aktas. Ir kol kas šiuo metu tokių, tokių tyrimų mes neturime. Mums reikia daugiau faktų, o ne fantazijų. Ir tikrai turėtumėm remtis tik tai faktais. E, mes E, neturėtumėm žlugdyti Europos gamintojų, nes vien dėl to, kad negalime kontroliuoti, kas e, įvežame Europos Sąjungą iš užsienio. E, kadangi paprasčiausiai tokiu atveju žlugs vietiniai gamintojai, bet žmonės orientuosis labiau ir labiau importą. Ačiū toliau, periname prie komisijos, žodžius teiksime komisarui Stavratimas. Ačiū. Pirmiausia, leiskite padėkoti visiems, kurie pasisakė šiuose diskusijose. Dėkoju visiems pasisakiusiesiems dėl to, kad jų pasisakymai buvo tikrai labai konstruktyvūs. Tekstas yra kompromisas, sakyčiau, sėkmingas kompromisas, o dabar valstybės narės turės parengti nacionalinius veiksmų planus, kur jos pabrėž ir apibrėž savo kiekinius tikslus susijusius su rizika. Valstybės narės taip pat turės kontroliuoti pesticidų naudojimą Seniau dėl pesticidų yra kilę problemų. Valstybėms teks taip pat apibriežti tuos tikslus, kurių bus siekiama siekiant tų pro, kai kurių produktų atsisakyti. Tai yra tikrai didžiulis žingsnis į priekį. Be sveikatos apsaugos ir aplinkos saugos šis dokumentas turės ir ekonominės naudos, nes išlaidų bus mažiau. Ir čia aš pirmiausia kalbu apie sanitarinės vadinamas išlaidas. Nacionaliniams biudžetams tai bus tikrai palankų žingsnis. Pesticidų bus sunaudojama mažiau dėl ES primtų aktų. Nacionaliniu lygmeniu taip pat rezultatai turėtų būti teigiami, atsižvelgiama į prevencijos principą. Jeigu kyla abelių, abejonių ar jeigu kyla rizikos galimybė, rekomenduojami yra kiti metodai, necheminiai metodai. Nacionaliniuose planuose bus galima numatyti priemonę susijusią su asmenų informavimu dėl pesticidų naudojimu, jeigu tiem asmenim gali tekti patirti tam tikrų pasiekmių. Purškimas iš oro nebus leidžiamas tose vietose, kurios yra arti gyvenviečių. Valstybės narės turės taip pat užsitikrinti, kad žmonės, kurie dirba su šiomis medžiagomis, E, turėtų reikiamus leidimus ir taip pat, kad būtų užtikrintas abipusis šių leidimų pripažinimas. Mes jau dabar esame sukaupę nemažai informacijos apie augalų apsaugos priemonės. E, įmonės parduodančios tokius produktus turės suteikti tinkamą informaciją savo klientams, kurie tos produktus perka. Kai dėl purškimo iš oro uždraudimo, manyčiau, kompromisinį pasiūlymą mes radome sėkmingą. bus taikoma išimtis dviems etapams pirmiausia. Reikės pateikti purškimo iš oro planą, kuris turės būti patvirtintas kompetentingų administracijos struktūrų ir paskui reikės pateikti purškimo iš oro leidimų prašymus, kurie turės būti patvirtinti. Taigi komisija yra pateikita šiuo kompromisu. Ir džiugu, kad gavome šiandien e, pakeitimų siūlymų. Dėkoju. Madam President. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū visiems už labai produktyvų dalyvavimą šiose įdomiose diskusijose. Komisija teikia ypatingą reikšmę šiam dokumentų paketui. Ir aš asmeniškai e, siekiau užtikrinti aukščiausią šios sveikatos apsaugos lygį. E, Vyko iš tikrųjų ilgos ir sunkios diskusijos trialogo metu. Ir pranešiai e, labai, e, sakyčiau, labai profesionaliai atspindėjo šitų diskusijų rezultatus. E, Komisija iš tikrųjų gali pritarti pasiūlymui, kuris e, buvo išgrinintas antrajame svarstymė. Inovaciniai pasiūlymai buvo išlaikyti, ypatingai tie tvirtinimo kriterijai, kurie leistų, kad tos pavojingos medžiagos, kurios daugiausiai kelia pavojus viešai sveikatai, būtų išimamos arba pakeičiamos į saugesnėmis alternatyvomis. Taip pat e, turėtų būti pagerintas savitarpio pripažinimo mechanizmas ir tam tikri produktai turėtų būti pakeisti saugesnėm alternatyvom. Tačiau noriu atsakyti į kai kuriuos iš komentarų, kurie nuskambėjo šioje salėje. Komisijos vertinimu tik tai 4 procentai medžiagų, kurios dabar naudojamas rinkoje, būtų išimtas iš rinkos, nes e, būtent šios medžiagos strikdo vidaus sekrecijos liaukų veiklą. Ir 2 procentai būtų papildomai išimti todėl, kad jie yra kancerogeniški, mutageniški arba e, toksiškai veikia reprodukcinė sistema iš daugelio dabar rinkoje e, naudojamų medžiagų, kurios galbūt nebebus patvirtinamas pagal naują reglamentą. Iš tikrųjų, tai bus nedaugiau kaip 25 medžiagos. Tokie yra mūsų preliminarūs vertinimai. Ir šios vertinimus patvirtino Švedijos chemijos agentūros pranešimas. Taip pat visą tai atitinka peržiūrėta poveikio vertinimą, kurį pateikė Junktinės karalystės pesticidų saugos direktoratas. Maža to, norėčiau pabrėžti, kad naujieji kriterijai bus taikomi jau patvirtintoms medžiagoms tik tai jų e, patvirtinimo atnaujinimo metu, o daugeliu atveju tokia atnaujinimo data yra 2016 metai. Taigi pramonė dar turės pakankamai daug laiko e, sukurti naujoms saugesnėms medžiagoms kaip pakaitalams. Taip pat norėčiau pacituoti kai kurias įsakytus komentarus apie importuojamus maisto produktus. Leiskite jums priminti, kad nuo 2008 metų galioja reglamentas dėl maksimalių e, pesticidų likučių lygių ir šitas dokumentas pilnai įsigalioja. Taigi, jeigu kažkokia tai aktyvi medžiaga nėra e, leistina naudoti ES, tai maksimalus leistinas likutis šią medžiagą nustatomas e, aptikimo lygmenyje. Ir toks maksimalus leistinas lygmuo galioja ne tik tai gaminiams pagamintiems ES, bet taip pat ir importuojamiems pašarams bei maisto produktams. Ir vis dėlto esama keltas priežasčių, kodėl aktyvi medžiaga galėtų būti nepatvirtinta naudojimui ES. Ir potencialus e, pavojus vartotojams yra tik vienas iš elementų. Kiti dalykai, kiti faktoriai yra e, susijęs su aplinkos apsauga arba darbininkų apsauga. E, ir tai yra gal galia suverenių valstybių reikalas, būtent ten, kur tie pesticidai naudojami. Iš tikrųjų, jeigu vertinsime šių pozicijų, tai pesticidas e, gali būti neprimtinas pritaikymo vietoje. Tačiau maisto produktai su šiuo pesticidu nekelia pavos vartotojui. Ir tada e, trečių šalių gamintojai e, gali prašyti tam tikros importo tolerancijos, bet su sąlyga, kad jie pateiks duomenį, jog e, vartojant šią prekę nekyla jokio pavos žmonių sveikatai. Ir kad šios duomenys palankiai vertino EFSA ir taip pat oficialiai jie yra patvirtinti pagal ES teisės aktus. Taigi, tokia yra mūsų pozicija dėl importuojimo produktų. Na, o dabar grįžtame prie direktyvos, kuri tikėkime bus netrukus primta. Komisija mano, kad galtinis kompromisas yra iš tikrųjų tinkamai subalansuotas ir jisai leis pasiekti uh, tiek e, sveikatos apsaugos, tiek e, aplinkos saugos tikslų, tuo pačiu užtikrinant, kad ūkininkai toliau galėtų naudoti pesticidus. Mes laukiame, kad būtų oficialiai įteisinti antrojo svarstymo sustarimai. Tai iš tikrųjų būtų labai geras e, būdas ir Europos, Sąjung, e, ir Europos tarybai, ir Europos parlamentui pradėti naujus metus, pranešant e, Europos piliečiams, e, E, gerą naujieną, kad jų sveikata ateitie bus saugoma dar e, geriau. Kita vertus, laimės ir ūkininkai, kadangi per tam tikras priemonės, tokias kaip, pažiūrėjau, saugių produktų e, reklama, jie vėlgi galės gauti tiesioginės naudos. Tai, kas pasiekta, yra pasiekta mūsų bendrom pastangom ir tai yra puikus pavyzdys, kaip tarp institucinis bendradarbiavimas gali tiesiogiai padėti arba atnešti naudos mūsų vartotojams. Ačiū. Merci, madame. Ačiū. Pone komisarė, pranešėjams žodis. Pone Klas, pirmiausia, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, manau, kad galime e, pasitelkti pačius moderniausius uh, Um, mokslinių tyrimų metodus ir surinkti pageidaujamą informaciją, tačiau taip pat reikia nuspręsti, kaip elgtis su tais duomenimis ir kaip tinkamai atsižvelgti į aplinkos, į siekį užtikrinti aplinkos apsaugą, visuomenės sveikatos apsaugą, taip pat e, maisto gamintojų, ūkininkų interesus bei užtikrinti apsirūpinimą maisto produktais visame pasaulyje. Aišku, ne į visus šiuos klausimus yra, suradome atsakymą. Ir atrodo, kad tik tai porą cheminių medžiagų mes siūlome uždrausti naudoti. Mes taip pat manome, kad reikia efektyvios analizės, kuri apimtų, kuri apimtų ir išnagrinėtų visus aktualius, visus veiksnius. Taigi reikia išsiaiškinti, kas yra svarbiausia, kad suvoktume, kam labiausiai atsilieps, ką labiausiai paveiks šis siūlomas teisės aktas. Manau, kad su šiuo dokumentu ES augalų apsaugos politika žengs milžinišką žingsnį priekin. Valstybės narės galės įgyventinti tikslinės priemonės ir saugiai naudoti augalų, apsaug, augalų sveikatos apsaugos priemonės. Manau, kad mums sėkmingai pavyko suderinti, parengti įgyventinamą kompromisą. Man atrodo, kad šį vakarą buvo pamirštas vienas dalykas, kad augalų apsaugos e, e, produktai užtikrina sveiką, sveikatai nepavojingą alkininkavimą visoje Europos Sąjungoje. Pačia. Pone Brajer, Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad įvyko tokios gyvos diskusijos šį vakarą. Ir noriu pasakyti, kad mes siekėme atsižvelgti į visus interesus, visus susijusių sektorių interesus. Manau, kad šis dokumentas yra svarbus žingsnis priekinio Europai, nes tokiu būdu mes atsidurėme avangardė, mes atsisakome labai nu- nuodingų pesticidų naudojimo. daug kartų e, šiuose debatuose kartoti argumentai e, buvo siejami su importuojama produkcija. Bet jeigu mes uždraudžiame nuodingas medžiagas, tai jeigu tokių medžiagų bus importuojamoje produkcija, tai ta produkcija bus uždrausta ES, nes įvežami maisto produktai taip pat turi tenkinti ES teisės aktų reikalavimus tai pasakytina ir apie e, leistinus pesticidų likučius. Taigi, jeigu pesticidas uždraustas ES, tai produkto su tuo pesticidu nebus galima pardavinėti ES. Pavyzdžiui, bananai iš Kostarikos, kurie apdarojami kan kancerogeninėmis medžiagomis, negalės būti parduoti ES. Tai labai aiškiai pasakyta tekste. Taigi galioja maksimalių leistinų pesticidų likučių ir kitų medžiagų direktyva ir ji yra taikoma. Ir panikuoti priežasties čia nėra. Komisija labai aiškiai taip pat pasakė štai ką. Jeigu prisiminsime pirmą studiją, kuri buvo atlikta tyriant e, didžiausius leistinus medžiagų likučius, e, ir paaiškėjo, kad 80 procentų med, medžiagų, 80 procentų tų, tų medžiagų kiekio bus pašalinta iš rinkos. Mes iš šią istoriją, mes šią situaciją pataisėme. Tikrai nereikia nerimauti, reikėtų džiaugtis galimybėmis, kurios atsiveria ES piliečiams bei aplinkai. Pone Maginės, jūs dėl vedimo tvarkos turite kažką pasakyti. Aš manau, kad žmonės daug šneka ir nesiklauso. Aš girdėjau, ką komisarė sakė dėl maisto importo situacijos, tačiau manau, jūs praleidote svarbų dalyką ir taip pat pranešė praleido svarbų dalyką. Ūkininkai Europoje negalės naudoti tam tikrų medžiagų. Jų sakykime, pusbroliai už ES ribų galės naudoti šios produktus. Mes nerasime maisto produktuose likučių. Mes kalbame apie konkurencingumo arba nelygės konkurencinės sąlygas. Ir galbūt vieną kartą kalbėkime apie e, realų pasaulį, o ne kažkokią tai teorinę terpę. Ačiū. Na, manyčiau, kad diskusijos iš naujo nepradėsime. Mes nediskutuosime iš naujo dėl viso šito. Pone Brajer, 30 sekundžių prašom pasisakyti. 30 sekundžių pasisakymų, prašau. Komisar labai aiškiai paaiškino situaciją. Jeigu jūs nesiklausote arba nenorite galbūt klausytis, kad problema yra išspręsta, kadangi tai netelpa į jūsų kampanijos e, prieš šitą reglamentą rėmus, tai na, aš negaliu nieko padėti, bet aš dar kartą galiu pakartoti, kad tai yra pesticidų e, likučių reglamentas puikiausiai sprendžia šitą problemą. Tai yra, ES nebus galima pardavinėti medžiagų, kurių negalima e, teikti rinką ES ir viskas, to viskas pasakyta. Dar kartą sakau, diskusijų nepradėsime. Prašom koridoriuje diskusiją užbaigti, sako pirmininkė. Bendros diskusijos šiuo klausimu baigėsi, balsuosime rytoj. Dabargi Pagal darbo atvarkę turime perėti dėl žodinio klausimo komisijai kom... ir turime svarstyti judumą mieste, mobilumo mieste veiksmų planas. Ponas Kosta, penkios minutės, prašau. Signora Presidente. Pone pirmininkė. Okay. Signora Presidente. Pone pirmininkė, pone komisarė. Komisija, kurios narius esate, nekartą skelbė savo veiksmų planą dėl mobilumo mieste, mobilumo mieste veiksmų planą. Parlamentui jau praeitą rudenį.